Colleagues, um, since we still have a very tight... Gerbiami kolegos, mūsų dar laukia du labai svarbus klausimai. Darbo tvarkė tikrai įtempta, todėl manau, kad metas būtų pradėti mūsų popietinę sesiją. Žinau, kad esame šiek tiek pavargę, kad labai intensyviai dirbome, tačiau mes tikrai galime pasinaudoti per porą dienų gauti visą, pasinaudoti progą ir per porą dienų gauti visą informaciją apie tipų patvirtinimą, apie autorizacijos institucijas. Ir apskritai šį savaitę labai sudėtinga, daug komitetų posėdžių, daug balsavimų, tai suprantu ir tuos sunkumus, kurie jums kyla, norint visur sudalyvauti. Na, o dabar pristatau mūsų kalbėtoją. Pas mus atvyko um, ponas um, Benua ir ponia Lopes iš Utakseram. Taigi, pirmiausia, žodis jums, e, kad pristatytumėte savo įmonę, savo instituciją. Labadiena, sveiki visi atvykę. Aš esu Utakseram generalinis direktorius. Tai yra privati bendrovė, prancūziška, nepriklausoma bendrovė, kuri yra atlieka tipo tvirtinimo darbus Prancūzijoje ir aš norėčiau keliomis skaidėmis pristatyti Vitakseram bendrovę, kad jūs geriau suprastumėte, ką mes veikiame. Taigi tikiuosi, kad visi matote skaidrės. Apie 400 technikų ir inžinierių dirba, apie du, du centrus turime netoli Paryžiaus ir 52 milijonai eurų mūsų yra metinė apyvarta, 20 procentų tarptautinės veiklos vykdome. Uh, du, dvi tarnybos turime Kinijoje ir Rusijoje ir bendradarbiavome su 40 valstybių kartu su administracija mes e, esame lyderiai Europoje atliekant tam tikro tipo, tai yra N1 ir N1 tipo patvirtinimą. Čia kelios datos, kad e, primintumėme kelis dalykus, būtent Linas Motieri. E, mes dirbame regione. 1924 metais buvo pastatytas tas centras ir tai buvo ten pasiekta daug pasaulinių rekordų. Ir taip pat vyko daug e, darbų visos Europos mastu dėl e, kūro vartojimo, taip pat dėl greičių, bėgių tobulinimo ir panašiai. Taigi iš tiesų buvo daug atliekama inova, novatoriškų darbų. Taip pat e, mes turime laboratoriją, kuri buvo įsteigta 1993 metais. Po to mes antrą 2008 e, metais įsigijome laboratoriją šiaurinėje Paryžiaus dalyje. Labai trumpai norime parodyti, su kuo mes bendradarbiaujame. Tai iš tiesų mes daugiausia dėmesio skiriame kelių transporto priemonėms, tai yra automobiliai, bet ne vien tik tai automobiliai, tai yra ir kiti gamintojai, prancūzijos gamintojai, bet daugelis ir kitų, Vokietijos, Anglijos, Japonijos, Kinijos ir kitų šalių gamintojai. Visame pasaulyje mes tai daug dirbame ir žemės ūkio srityje, karinės, karos, karinės pramonės srityje. Uh, energetikos srityje, taigi dirbame iš ties visose tose srityse, kurios yra susijusios su kelių transportu. Visą tai, kas turi būti patvirtinta ir e, važinėja keliais Europoje. Taip, čia mūsų dabar pagrindinė veikla, e, pagrindinė yra ta, kuri, dėl kurios mes šiandien esame čia pakviesti, tai yra reglamentavimas ir tipo tvirtinimas. Ir mano kolegė būtent ir yra šios, šio padalinio direktorė, atsakinga už tipo tvirtinimą. Taigi irgi yra pasiruošusi atsakyti visus klausimus. Taip pat dar turime didelį padalinį, kuris atlieka testus ir atlieka ekspertinius patikrinimus. Ir e, toliau kita veikla trumpiau ją pristatysime, sertifikavimas, mokymai, konsultacijos, taip pat renginiai, e, vairavimo kursai ir panašiai. Taigi mūsų vaidmuo iš tiesų yra labai svarbus įvairiose srityse, įskaitant ir tipo tvirtinimo procedūras. Ir aišku, šiandien aš matyt susilauks nemažai klausimų apie tai. Ir svarbu yra tai, kad e, kalbant apie reguliavimą, mes laikomės ir Briuselio ir Ženevos e, techninių komitetų reikalavimų. Ir mūsų bendrovė tikrai sukaupus yra daug patirties visame pasaulyje. Ir mes dalyvaujame visose e, reglamentavimo etapuose ir pasaulyje, ir Europoje. Ir dar šią skaidrę norėčiau parodyti, kad esame techninės apžiūros tarnyba ir Prancūzijoje, Nider Niderlanduose, Rumunijoje ir Anglijoje. Dirbame su šiomis keturiomis šalimis, taip pat turime ir daug kito tarptautinio pripažinimo, bet mes e, tai galbūt mažiau aktualu e, šiandieną. Kalbant apie bandymus ir ekspertinės žinias, mes, e, aišku, jas sukaupėme savo laboratorijose. Mes turime nuo 2001 metų e, laboratoriją ir taip pat daug techninių žinių sukaupę esame testavimo cikluose. Taip pat e, atliekame veiklos rezultatų, tam tikrų rodiklių e, tikrinimo procesus. Dabar kalbant apie laboratorijas ir ekspertinės žinias, tiesiog norime parodyti, kad trys pagrindinės laboratorijos mums priklauso, tai yra aplinkosaugos laboratorija, čia triukšmo klausimai, vibracija ir taip pat elekt, visa elektronika, toliau emisijos ir kūro suvartojimas, tai čia yra laboratorija irgi yra labai moderni. Taip pat saugumo laboratorija, tai mes e, ir pasyvų, užtikriname ir pasyvų ir aktyvų saugumą. Ir e, turime du bandymo centrus ir taip pat turime daug uh, maršrutų būdų, kaip būtų galima išbandyti įvairius e, kelių transporto automobilių e, aspektus. Taigi tokia būtų mano trumpa įžanginė kalba ir įsivaizduoju, kad turėsite klausimų. Taip, aš manau, kad nemažai. Taip. Šiandien ryte mes turėjome šiek tiek daugiau laiko atsakinėti į klausimus. To laiko jau neturime po pietų, todėl būsiu griežtesnė ir visiems dar kartą primenu laiko limitus. Pone Zalba. Dėkoju. Pirmas dalykas, kurio norėčiau jūsų paklausti. Kada jūs konstatavote, kad tarp laboratorinių ir realių matavimų yra skirtumai? Ir ką jūs darėte, kai nustatėte, kad tie skirtumai yra? Oui, merci pour la question. Dėkuoju iš klausimą. Kai jūs kalbate apie misijas, apie kokias misijas jūs kalbate, gal galite patikslinti? Las, el control de emisiones en conducción de real y el control. Na. Emisijų kontrolė gatvėje ir emisijų kontrolė laboratorijoje. Juk yra skirtumas tarp duomenų. Ir aš noriu paklausti, ar jūs ėmėtės kokiu nors priemonių, kai nustatėte, kad yra skirtumas tarp tų emisijų? Aš norėjau pasi, patikslinti, ar jūs kalbate apie azotoksidų e, emisijas. Panašu, kad taip. Taigi mes buvome informuoti apie tuos skirtumus tarp laboratorijos atliekamų testų ir vairavimo realiomis sąlygomis. Ir mes ėmėmės priemonių, pritaikėme tas nešiojamas emisijų matavimo sistemas. Uh, Ir mes kaip techninės apžiūros tarnyba, techninė tarnyba, bandome išanalizuoti, kodėl egzistuoja tokie atotrukiai, dėl kokių techninių priežasčių ir mes dabar pritaikome visus reglamentus e, tokius, kokie jie yra ir kokios ten yra nuostatos reikalavimai. Ir dabar galiojantys teisės aktai, galiojantys reglamentai reikalauja, kad emisijos būtų matuojamos tik tai atliekant testus laboratorijose. Ahora la Comisión Europea ha hecho una nueva. Europos komisija pateikė naują pasiūlymą, pagal kurį emisijos būtų tikrinamos gatvėje, realiuose situacijose. Na, kaip tai pakeis testavimo procedūras ir ką Jūs manote, kaip keisis dėl to dizelinių variklių technologija ir ar jie keisis, mano nuomonė, jie turėtų keistis, kadangi reikalavimai griežtėja kaip technologija turės reaguoti į naujas, naujus reikalavimus. Oui, donc, euh, tout à fait. Taip, jūs esate visiškai teisus. Šiandieną dabar yra pasiūlymas dėl naujo reglamento. Tai yra e, testai realiomis vairavimo sąlygomis ir matome, kad emisijos čia yra išmatuojamos taip, kad tai labiau atspindi realybę, nes emisijos yra vietoje, in, in situ e, išmatuojamos, o ne laboratorijose. Taigi, e, kuriami automobiliai įvairūs ir, ir iš tiesų dabar tolerancijos lygis yra sumažėjęs ir dėl to gaminami tokie automobiliai, kurie yra, duoda geresnius rezultatus dėl emisijų ir aišku, reglamentui įsigalioti prireiks laiko, nes numatyta, kad tik 19 metais pradės galioti reglamento nuostatas. Kalbant apie technologijas, jau nemažai yra technologijų rinkoje ir reikia tas technologijas patikrinti ir protestuoti, kad jos veiktų sėkmingai ir efektyviai. Tam prireiks nemažai laiko, bet tos technologijos, kurios dabar egzistuoja, susijusios su dizeliniu varikliu, jos yra veiksmingos. Taigi vyksta darbas ir technologijos yra tobulinamos, kuriamos. Ir būtent Tas yra numatyta reglamente dėl vairavimo realiomis sąlygomis testavimo ciklo. Na, limitacion al. Taip. Na, jūs optimistiškai žiūrite į ateitį. Nemanote, kad dizelių, dizelinių variklių pramoniai tai pakenks? Ar manote, kad tai labai lengva pakeisti, padaryti automobilius naujoviškais? Ar galima tų reikalavimų taip be niekur nieko imti laikytis ir prie jų pristaikyti? Šis klausimas labiau <clears throat> turėtų būti skiriamas ne mums, ne mums, bet gamintojams. Mes tiesiog galime pasakyti, kad matome, kad reglamentams įsigalioti reikia šiek tiek laiko ir technologijoms irgi tobulinti irgi reikia laiko ir, ir gamintojai būtent e, toje srityje ir dirba, bando atnaujinti, tobulinti tas technologijas, bet aišku, prireikia laiko ir pagal testavimo realiomis vairavimo sąlygomis, aišku, tas, tas visas ciklas per kažkiek tai laiko įsigalios e, visoje Europoje. Ponas Gerbrandi. Dėkoju pirmininkė. Ačiū Jums abiems referentams už atvykimą į mūsų posėdį. Taip, išjungiu savo kompiuterį, tada galiu tęsti toliau. Taigi norėčiau padėkoti Jums už tiesius atsakymus į klausimą, ar ciklas ir temperatūros skirtumas po 20 minučių, ar tai yra e, sudėtingi dalykai ir jūs buvote pakankamai tiesus atsakydamas į tai ir lygiai taip pat. E, kas yra tas normalus naudojimas, kas yra laboratorinės sąlygos, irgi labai aiškiai pasakėte, nes taip vis, vis tai supranta ir žmonės. Uh, Vakar ir šiandien ryte jau diskutavome tokiu klausimu. Galimybės, kurias jūs turite testuoti automobilius nereguliariomis sąlygomis, nelaboratorinėmis sąlygomis. Jūs sakėte, kad, to, kad tai yra problema, nes kol kas dar nėra jokių sisteminių būdų testuoti tos automobilius, kad jie atitiktų reglamentus. Aš noriu paklausti, kodėl? Iš esmės jūs galite daryti viską, ką tinkami. Uh, Ir jeigu tol, kol nenaudojate to oficialiam tipo patvirtinimui, jūs galite susisiekti su gamintoju ir paprašyti jo paaiškinti, kodėl emisijos yra 20 kartų didesnės negu kad e, tada, kai jūs naudojate kitokį testavimo ciklą, lyginant su laboratoriniu ciklu. Taigi aš manau, kad yra labai daug būdų patikrinti. Suprantu, kad tipų patvirtinimui teisėtai ir legalizuotai jūs, tam, jūs to panaudoti negalite, tačiau patiems informacijai tikrai pakaktų tų metodų, kuriuos jau turite dabar. Taigi kodėl jūs to nedarote? Kodėl jūs lygi šiol dar nemėginote to daryti? Dėkoju už labai aktualų klausimą dar kartą norėčiau pasakyti, kaip jūs ir pats beje teigiate, užduodamas tą klausimą, kad teisinė prasme mes kaip techninės apžiūros tarnyba privalome pritaikyti reglamento nuostatas ir jos galioja visoje Europoje. Mes kaip techninė apžiūros tarnyba Prancūzijoje negalime daryti kažkaip kitaip, kažko kito, ką daro Ispanijos techninės apžiūros tarnyba. Negali būti jokių iškraipimų ir tai prarasime klientus. Ir tas klausimas, kurį iškėlėte, tai ko reikalauja institucijos ir mes kaip atitinkama techninės apžiūros tarnyba, ar pritaikome taisyklę kitokią nei numatytą reglamente, tai čia aš tik tai galiu pasakyti, kad visa tai turi atitinkamą kainą ir mes nesame, mums nėra mokama už tai, kad mes kažkaip bandytumėme surasti tų spragų, mes e, gauname savo pajamas už tai, kad atliekame tipo patvirtinimo procedūras. By, by so. Taip, jūs esate nacionalinė institucija, kuri turi tą daryti ir jūs privalote taikyti ES teisę pagal protokolo 5 paragrafo 2 straipsnį. Bet yra labai daug studijų, labai daug tyrimų padaryta ir visi žino, taip pat ir žmonės suvokia, kad egzistuoja ta išderinimo įranga. Ir jūs kažkodėl žinodami tai vis tiek nereaguojate ir netliekate kitų testų, Nors visi žino, kad egzistuoja tokie, tokia įranga ir kad jį taikoma pramonėje. Žemė. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad nieko met. Mums tvirtinant tipą nebuvo prašoma kažką padaryti kitaip, nei yra numatyta reglamente. Aišku, galbūt kokio tai tyrimo jie ir gali paprašyti, bet, bet ar jūs patys kada nors tą darėte? Na, tiesiog iš smalsumo, kad išsiaiškintumėte, kaip yra. Ne, mes nedarėme to tikrai šeštadienį ryte, pavyzdžiui, kada. Ypatingai šeštadienį ryte to nesinori daryti. Ne, atvirai kalbant, nieko met mes tvirtindami tipą nenukrypdavome nuo ciklo. Ačiū. Norėčiau pratesti pono Gerbrandi klausimą dėl tai, kas jūsų yra, kas jūsų buvo paprašyta ministrės komiteto narių. Buvo paprašyta patikrinti atitinkamą skaičių automobilių ir jūs tada naudojate nešiojamas emisijų matavimo sistemas, bandydami išsiaiškinti, ar nėra nu, nukrypimų. Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie, apie tas validavimo procedūras? Taip, mums ta komisija, mūsų komisija mums komisija pavedė atlikti tuos testus, tikrinimus ir mes tikrinome, atlikome tris bandymus ir buvo pas, pat, pateikta ataskaita apie tai ir tai buvo tiesiog bandymas išbandyti automobilį laboratoriją ir pažiūrėti, ar tas automobilis buvo atitiko atitinkamus reikalavimus ar ne. Ir po to mes šiek tiek pakoregavome tam tikrus elementus, tam tikrus veiksnius. Atlikdami antrąjį bandymą, trečiasis bandymas buvo jau susijęs su tų nešiojamų emisijų matavimo sistemų pritaikymu, bandant išmatuoti emisijas realiomis naudojimo sąlygomis. Uh, ir mes su tais trimis bandymais, kurie buvo atlikti ne pagal numatytą reglamentą, nes buvo tiesiog mums pavestas Prancūzijos atitinkamų institucijų uždavinys toks. Ir tada mes ir pamatėme, kad yra tas atotrukis. Jūs sakėte, kad tai nepatenka reglamento taikymo srityje, nors reglamente yra straipsnis, kuris yra labai tikslus, kur yra sakoma, kad e, emisijų verčių reikalinga laikytis esant įprasnėms vairavimo sąlygoms. Ir ten yra, aišku, nėra daug, e, daugiau detalių, taigi interpretacijos egzistuoja vis, įvairios apie tai, kas yra tos įprasnės vairavimo sąlygos. Ir tas, e, ta ataskaita, kuri buvo paskelbta, kuri yra skaidri, mes matome, kad tas atotrukis yra gan didelis tarp realių vairavimo sąlygų ir testų kurie buvo atlikti suteikiant pirmąjį, sertifi pirmąjį sertifikatą. Ar jūs ėmėtės kokių tai veiksmų, kad būtų atimtas tipo patvirtinimo sertifikatas? Ne, aš tik tai norėčiau pasakyti, kad mes atliekame tik tai techninę apžiūrą. Ir matyti šį klausimą reiktų užduoti prancūzijos institucijoms, nes mes patys negalime atimti tipo tvirtinimo sertifikato. Ar jūs nesiūlėte prancūzijos institucijoms tą, to padaryti? Jūs minėjote tą komisiją, karališkąją komisiją. Ir išvadose mes patikėme atitinkamas rekomendacijas ir ten iš tiesų yra įdomių dalykų. Patikėme rekomendacijas atsižvelgdami į tų tikrintų automobilių rezultatus. Jūs e, pateikite labai tikslius atsakymus, jūs e, kalbate apie validavimo priemonės, apie tą terminį langą ir panašiai, ir kad sistema sustojo po 22 minučių, ar jūs patys tą irgi pamatėte, testuodami tuos automobilius? Ne, mes nematėme to, kad sistema išsijungtų po 22 minučių. Toliau, kaip yra su tais terminiais langais, ten Aš nekalbu apie tipo tvirtinimą, aš kalbu apie tuos automobilius, kuriuos jūs papildomai tikrinote po to, kai gavote tą pavedimą. Mes matėme tuos skirtumus, tą atotrukį ir gamintojas mums paaiškino, kodėl egzistuoja tas atotrukis. Ką jūs galvojate apie tai, kad yra dabar siūloma įsteigti Europinę instituciją, kuri uh, koordinuotų visų nacionalinių tipo tvirtinimo institucijų veiklą. Gal tokiu būdu ši sistema būtų veiksmingesnė, veiksmingiau e, veiktų ES. Kaip jūs, ką jūs apie tai manote? Na, aš e, kalbu, gal kalbėsiu apie tai, ką mano prancūzijos institucijos. Mes manome, kad reikalinga uh, kontrolės institucija Europoje, kad visos techninės apžiūros tarnybos e, veiktų ir dirbtų vienodai. Tai būtų dar viena kaip ir papildoma institucija. Ir mes tikrai labai norime, kad būtų išvengta skirtingų interpretacijų, kalbant apie įvairias techninės apžiūras, kad gamintojai nesakytų, kad štai tas darė tą, o kitas kitką. Taigi visą tai, ką mes šiandien girdime, ką matome, Tai realiai tikrai mes esame suinteresuoti tuo, kad būtų įkurta tokia Europos kontrolės institucija. Ponas Karinč. Dėkuoju. Vieną klausimą turėčiau, kuris turėtų šiek tiek paaiškinti viską. Ar jūsų organizacija atlieka tik tai techninius tyrimus, ar jūs suteikite ir tipo patvirtinimo sertifikatus? Taip, esame techninės apžiūros tarnyba. Ir taip pat Prancūzijos institucija, kuri pasirašo e, tipo tvirtinimo dokumentus CNRV. Tai yra, mes nesame valdžios institucija. Tai tuomet mano klausimas ir kiti kolegos tą klausimą anksčiau buvo uždavę na, vertinant ateitį. Gal pamirškime tuos išderinimo įrenginius ir panašiai, bet gal, vertinant ateitį, man atrodo, būtų labai svarbu mums teisės aktų rengėjams suprasti, ką būtų galima patobulinti sistemoje, kad nebūtų tokių problemų, kokias, su kokiamis susidurėme dabar, kad vartotojai buvo klaidinami dėl to, kokios realios emisijos ir pirko gali, eilę metų tuos automobilius, kurie netitiko teisės nuostatų ar nebuvo, netitiko tų lipdukų, kurie klyjuojami ant automobilių. Ir mes matome, kad yra čia tokia. So Taigi, jūs galite pasakyti, kad yra interesų konfliktas arba jis taip suvokiamas yra ir finansinė priklausomybė. Taigi pasakykite, kaip patobulinti ES sistemą. Kolega ką tik klausė, ar reikia kažkokios viršnacionalinės institucijos, ar ji padėtų išvengti problemų, ar tiesiog reikėtų palikti viską kaip yra ir pakeisti sistemą tik tai nežymiai. Kadangi pats ilgai kalbėjau, tai jums atsakymai trys minutės. Kągi, Aš kalbu dabar tik savo, tik UTAK vardu ir negaliu atsakyti už kitas institucijas. Mums rodosi, kad tipo tvirtinimas neduos atsakymų į visus klausimus. Išsprendus tik tipo tvirtinimo problemas, <clears throat> mums nepavyks išspręsti visų kitų problemų. Galbūt tam tikriems automobiliams taip, bet tikrai ne visumiškai. Rinkos priežiūra galėtų būti instrumentas, kuris padėtų patobulinti visą sistemą ir išspręstų jums rūpimus klausimus. Rinkos priežiūra iš esmės liečia kasdienį darbą ir kasdienį gyvenimą Ir aišku, kad kiekvienas automobilis, žinoma, vairuojamas yra skirtingai, tačiau būtent rinkos priežiūros institucija, ar ji būtų nacionalinė, ar europinio lygio, būtų ta institucija, kuri galėtų išspręsti tokius klausimus ir atsakyti jums. Rinkos priežiūra. Tai reiškia, kad automobiliai būtų prižiūrimi po to, kai jie yra parduoti ir tikrinami po to. Bet mano kolega Gerbrandi uždavė tokį klausimą ir prieš tai, kaip aš suprantu, kad jūs esate priklausomi nuo to, ko reikalauja teisė. Jūs darote taip, kaip reikalauja teisė ir neturite jokios veiksmų laisvės. Bet leiskit paklausti, kaip jūsų organizacija susilaiko nuo tų esminių klausimų uždavimo? Vis tiek toks klausimas turėtų kilti kilti. Juk jeigu tas teisės aktas, kuriuo jūs vadovaujatės, jums neatrodo prasmingas, tai jūs keliate klausimą, ar to reikia. Lygiai taip pat gydytojai kelia klausimą, ar reikia pildyti visas tas anketas, ar tai prisideda prie, sveik, prie ligonio sveikatos gerinimo. Tai jums toks klausimas lygiai taip pat turėtų kilti. Jūs esate tie daktarai, žinantis šiek tiek daugiau apie automobilius. Taigi, kodėl jūs nesiūlote nieko kas galėtų pakeisti tą sistemą, kodėl nepadarėte to jau prieš daugybę metų. Na, apgailestauju, jeigu mano atsakymas vėl bus pakartojimas to, ką jau sakiau. Mes vadovaujamės teisės aktais, kurie nustatyti Europos lygių. Aišku, jūs galite mus lyginti su gydytoju, kuris mėgina įsigilinti į paciento problemas šiek tiek labiau, bet jeigu mum, į mus kreipiasi gamintojas prašydamas, kad mes atliktume tam tikrus testus, tai mes ir atliekame tuos testus, kurių reikalauja įstatymas, uh, o ne kažką, kas galbūt mums būtų įdomu ar patiktų, nes yra teisės aktas, yra tam tikra suma, kuri už tai sumokama ir mes darome taip, kaip yra parašyta. Kitoje situacijoje, galbūt jeigu mes turėtume daugiau laisvės, tai mes galėtume elgtis kitaip, bet dabar teisės aktai mums nenumato galimybės elgtis kitaip. Galėčiau dar pridurti štai ką kitas ateities reglamentavimas su skirtingomis temperatūromis ir testavimu realiomis sąlygomis tikrai prisidės prie to, kad testas bus geresnis, jis bus patikimesnis, testavimas bus patikimesnis ir rezultatai e, realisti, realistiškesni. Ir iš tikrųjų automobilis, testuotas automobilis veiks taip, kaip ir numatyta testavimo patvirtinime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 iš esmės e, susidurime tokiais atvejais su problemomis. Ar jūs nujautėte, kad e, kažkas, kažkokios problemos ateina, kad, sakykime, tie išderinimo įrenginiai gali būti buvę panaudoti, būtent e, testuojant transporto priemonės? E, būtent atliekant tokius tes, e, testus, kuriuos jūs atliekate. Žinoma, galbūt e, jūs netlikote tokios įrangos, bet galbūt jūs turėjote kažkokį jausmą, kad, sakykime, kažkas čia yra netaip. Uh, très, très honnêtement, non. Na, atvirai kalbant, tikrai ne. Ačiū. Savo atsakymę į aštuntą klausimą jūs sakė, kad pagal darbinės taisyklės jūs negalite aptikti išderinimo įrenginių. Ar jūs e, manote, kad naujasis pasiūlymas, būtent naudojant ADI sistemą, išspręstų šią problemą? Pavyzdžiui, atliekant testus ir tipo patvirtinimą. Ar naujoji sistema e, atneštų jums daugiau naudos, daugiau priemonių, ar jūs įsivaizduojate, kad kažko reikėtų daugiau, būtent papildant dabartinę sistemą pasiūlyme? Alors pour, pour ce qui est dispositif. Kalbant apie išderinimo įrangą, tiesa, kad naujasis tekstas yra kur kas e, tikslesnis, e, nes čia naujame tekste kalbama apie temperatūros, tą terminį langą, te, temperatūros rodiklį kur kas plačiau, tai apreptis yra kur, kur kas platesnė, kalbant apie laboratorijos atliekamus testus. Tai taip, tiesa, tai leistų mums pasiekti geresnių rezultatų, nustatant tokius įrenginius, tačiau nustatyti tai, kas yra nelegalu ar legalu, na, labai sudėtinga tą padaryti, nes yra labai daug programinės įrangos ir tekste dėja nieko apie tai nekalbama, dabartinėme tekste. Poslednį dotas. Taip, suprantu. Mano paskutinis klausimas dabar yra. Šiandien transporto komitete mes diskutavome apie e, transporto priemonių sistemų patvirtinimą. Ar jūs turite kažkokių pamastymų, kad galėtų tai atlikti, pavyzdžiui, kažkokia priežaros institucija, kuri kontroliuotų tokius mechanizmus? Galbūt aš bijau, kad tai būtų papildoma biurokratija. Nes būtent taip yra išplečiamas galimybės, kurias jūs aprašėte. Aš nemanau, kad papildomas e, priežiūros lygis nepadėtų atlikti tinkamesnės priežiūros. Aš, aš, aš manyčiau, kad galbūt reikėtų e, griežtesnių taisyklių arba e, kontrolės sistemas, kurioje būtų atsižvelgiama į naujausias mokslo ir technologijų žinias. Aš nežinau, ar, ar tikriausiai papildoma priežos institucija tik padintų biurokratijos naštą ir mes nepasiektume pažangos. Ar jūs nebijote didesnės biurokratijos šiame pasiūlyme? Oui, effectivement, si ça... Na, matyt, tai reikštų daugiau biurokratijos ir tada gal būtų sunkiau siekti pažangos, bet mes kaip techninės apžiūros tarnyba norime, kad reglamento nuostatų interpretacijos būtų vienodos visiems. Nes jeigu turėsime dar vieną instituciją, kuri tikrins, kaip viena ar kita techninės apžiūros tarnyba ar kokia tai institucija veikia ir pritaiko reglamento nuostatas, tai tada tai būtų visai neblogas dalykas. Nežinau, ar tai reikštų dar vieną biurokratijos sluoksnį, aš nežinau. Na, bet kuriuo atveju mes šiandien atsakymo neturime į klausimą, kaip surasti dabar e, neteisėtą programinę įrangą. Kol kas mes tokių priemonių ne, neturime. Dank u mevrouw de voorzitter. Um, I, I, I have one very simple... Uh... Aš norėčiau tiesiog užduoti paprastą klausimą. Noriu išsiaiškinti. Europos komisijos tinklalapyje yra išvardytos eh, rinkos priežastis institucijos kiekvienoje šalyje, šalyse. Uh, ir Prancūzija yra pasakyta, kad Direkcijon Technique UTEC yra tokia institucija. Tai yra jūsų įmonė. Tai yra, aišku, jūs esate įtraukti į sąrašą kaip nacionalinė rinkos priežiūros institucija. Ar tai reiškia, kad ne tik e, techninę priežiūrą jūs atliekate, techninę kontrolę, bet jūs taip pat esate priežiūros institucija? Uh, this, pardon, Čia tiesiog klaida įsivėlė. Mes tikrai nesame ta institucija, kurie atlieka rinkos priežiūrą. Netliekame tokio vaidmens. Um. Aišku, gerai išaiškinam. Kitas klausimas yra susijęs su tuo, kągi jūs galite ar norite padaryti. Uh, užuot tik tai išsamei aprašę bet kurį laboratorijų tekstą. Jeigu, pavyzdžiui, kokia nacionalinė institucija paprašytų jūsų ištirti automobilį įvairiais būdais, nukrypstančiais nuo standartinių testų, ar jūs galėtume tai padaryti? Ar jūs norėtume tai padaryti pirmiausia? Kompetentingos institucijos, kurios tvirtina tipą, yra kartais prašoma atlikti bandymus, bet vertinant, ar nėra rizikos saugumui ar aplinkai. Ir tie papildomi bandymai, jeigu jų yra prašoma, taip mes galime tą atlikti ir atliekame tokius bandymus. Ir mes tą ir darėme, kai e, tą užduotį mums pavedė ta karališkoji komisija. Yes, because you, you, in one of the previous um, uh, questions, you, you said that Atsakydami į klausimus, e, jūs sakėte, kad iš tikrųjų kaip techninės priešios tarnyba jūs to negalite padaryti, nes jūs konkuruojate su kitomis institucijomis. Bet jūs galėtumėt atsižvelgti į tokį, e, sakykim, testą, jeigu kas nors paprašytų to. Sėdamu. Aš anksčiau jau sakiau, kad tai yra sisteminis toks kontekstas. Mes negalime to daryti kiekvieno tipo tvirtinimo atveju. Ne, negalime daryti tų papildomų bandymų, tačiau jeigu to prašo atitinkama institucija, žinoma, mes galime atlikti tos papriš, papildomus bandymus. Tai nėra labai gal įprasta. Galime atlikti bandymus esant kitoms sąlygoms, nei numatyta reglamente. Um, Gerai, ačiū. Dabar žiūrint į ateitį. Nes iš esmės e, mes norime šiame komitete išsiaiškinti vieną dalyką, tai būtent konkurencija tarp techninės priežiūros tarnybų ir a, e, taip pat tipo patvirtinimo institucijų. Ar jūs e, manote, kad šis, ši konkurencija yra sveika arba yra kažkokių dalykų, kuriuos galime išvengti ateityje? Man atrodo, kad reiktų pirmiausia vengti tokios konkurencijos kur pritaikomos tokios paprastesnės reglamentų interpretacijos. Taigi ne, reiktų vengti tokios situacijos, kai, pavyzdžiui, gamintojas būtų linkęs kreiptis į vieną ar kitą tipo tvirtinančią instituciją, kad išvengtų vienų ar kitų bandymų. Tai vat, vat, tokios konkurencijos mes tikrai turėtumėme vengti. Yes, um... Taip. Bet mes taip pat suprantame, kad yra tam tikros tendencijos valstybėse narėse. Kaip čia dabar suformuluoti teisingiau? Kad, pavyzdžiui, stengiamasi nebūti tokiais griežtais arba padėti nacionalinės, nacionalinės pramonės atstovams. Na, galbūt tai neprieštarauja įstatymas, bet gal, gal truputį prieštarauja. Čia iš esmės e, tai yra bendri interesai. E, siek, siek, tiesiog siekiama, kad tam tikri automobilių tipai e, išlaikytų testą. Aš nekalbu apie Prancūziją. Galbūt e, kitose valstybėse, ar jums nesidaro toks įspūdis, kad, kad yra taip? Čia remiantis jūsų patirtimi. Mes, nega, mes galime tik tai atsakyti Prancūzijos, apie, kalbant apie Prancūziją, aš nežinau kaip yra kitur, bet galiu patikinti, kad Prancūzijoje tos interpretacijos yra labai griežtos ir nėra tokio kaip bandymo užmėgsti kažkokius glaudesnius ryšius tarp e, taip pat virnančios institucijos ir gamintojo. Konečna. Pane Konečna. Ačiū, pane pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir jums, kad atvykote pas mus. Turėčiau kelis klausimus dėl tų atsakymų raštų, kuriuos pateikite mums. Tai aštuntas klausimas. Antrame klausime jūs sakote, kad klausimai susijęs su išderinimo įrenginis. Jūs norėtumėte vis dėlto spręsti kartu su komisija. Kai jūs žiūrite pirmiausia į, į keičiamą reglamentą. Taigi, kada jūs susitikėte su komisijos, su komisijos nariais ir ką jūs kalbėjote? Oui, alors, je, je apporter... Norėčiau šį bitą patikslinti. Aš neteisingai interpretavau tą antrąją klausimo dalį nes kai atsakiau, kad mes turėjome galimybę išsakyti poziciją skirtingose darbo grupėse, tai, yra, tai reiškia, kad mes kaip techninės apžiūros tarnyba norėtumėme tokios metodikos ar kažkokio tai vadovo ir mes čia supratome klausimą, ar mes norime, kad procedūros būtų surašytos kažkokiuose tai gairėse ar vadove. Ir ar mes savo poziciją išsakėme komisijai? Taip, mes kelis kartus komisijai, kaip techninės apžiūros tarnyba, nurodėme, kad pasisakome už tai, kad būtų tokios procedūros, kurios nebūtų įvairiai interpretuojamos, kad techninės apžiūros tarnybos negalėtų laisvai interpretuoti tų dalykų. Aš tiesiog e, nekalbėjau apie čia, neturėjau menį tų išdenimo įrenginių. Můžu se zeptat, komu konkrétně jste to v komisi tedy řekli? Ar aš galėčiau vis tik konkrečiau pasigilinti, su kuo kalbėjotės komisijoje? Kadagi tai buvo? Kada tas pokalbis buvo? Susitikimas buvo? Na, bent jau apytiksliai kai jūs norėjote pasirinkti kitokią procedūrą, nes ta procedūra nebuvo tinkama jums? Alors, encore une fois, là, on répondait. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad mes bendrai sureagavome, turime daugiau nei 30 metų jau dirbame reglamentavimo darbo grupėje ir dabar, kurie, per kurį susitikimą mes pasakėme, kad mes e, norė, norėtumėme tikslesnių taisyklių, tai aš dabar negaliu pasakyti, kuriame konkrečiai posėdėje tas buvo pasakyta. Tiesiog mes dalyvaujame rengiant reglamentus nuo 70-ųjų metų. Tada buvo primta pirma reglamentavimas direktyva dėl emisijų ir nuo to laiko mes visuomet dalyvaujame reglamentavimo darbe. Taigi mes kaip techninės apžiūros tarnyba dalyvau, dalyvaujame toje darbo grupėje ir ten dalyvauja įvairūs asmenys, jie gina savo interesus, mes dalyvaujame kaip techninės apžiūros tarnyba. Ir mes patys esame suinteresuoti tuo, kad Europos komisija žinotų, kad, tarkim, egzistuoja tokie išderinimo įrenginiai. Nežinau tiksliai, ką konkrečiai mes turėtumėme informuoti komisijoje, bet mes tiesiog norime kad vyktų tas bendradarbiavimas ir mes kaip techninės apžiūros tarnyba informuojame komisiją. Mano kitas klausimas yra susijęs su jūsų devintuoju atsakymu. Jūs čia kalbate apie tai, kaip sunku apibriežti įprastą naudojimą. Kokį, kokį apibriežtį jūs siūlytumėte? Labai geras klausimas sudėtinga. Sudėtinga, nes mes stebėjome, kaip buvo rengiamas reglamentas dėl vairavimo realiomis algiomis testų. Ir galiu pasakyti, kad ištisas valandas buvo diskutuojama ir kalbama apie tai, kaip apibriežti tas ribinės, ver... ribinės sąlygas, ribinės vertes ir taip pat kas įprastinės eksploatavimo sąlygos, kas tai yra, ar tai yra Šiaurės Europoje, ar Pietų Europoje, ar rytuose, ar vakaruose, kokia, kokia temperatūra, koksai aukštis ir panašiai yra įvairių naudojimo sąlygų, eksploatavimo sąlygų ir labai sudėtinga apibriežti, kas yra tas normalus įprasnis naudojimas, įprasnis eksploatavimas. Ir aišku, reglamente dėl e, testavimo realiomis e, vairavimo sąlygomis turi būti apibrieštas. Uh, E, ta, apibriešta ta savoka, bet tą padaryti tikrai nėra lengva. Bėkiant. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you for being here. I also want to... Panas Ekot, taip, ačiū, kad atvykote. Dešimtame atsakymė į klausimus. Jūs sakote, kad trūksta reglamentavimo, kas tas yra normalus naudojimas. Ar jūs kam nors kada nors esate sakėte, kad trūksta tos apibriešties? Jūs dabar pasakėte, kad tai yra problema. Uh, bet įstatymai egzistuoja jau dešimtis metų. Taigi galbūt jau jūs anksčiau esate kam nors sakę, kad tos definicijos trūksta. Mes iš tiesų tos dalies reglamente nesame taip atidžiai išanalizavę, nes, aišku, pastarosius keletą metų dar prieš numatant mm, tuos testus realiomis vairavimo sąlygomis. Aš Aš neklausiu, ar jūs analizavote tą tekstą, bet ar pastebėjote, kad yra skirtumų. Ne, aš tiesiog noriu pasakyti, kad bent jau kol kas emisijos vykdant e, tipo tvirtinimo procedūrą vyks, vyko laboratorijose ir ten įprastinių sąlygų, įprastinio naudojimo nereikėjo kaip po, kaip po tokių, tokios apibriešties. Likščioliai nereikėjo tiksliai žinoti, kas yra tos įprastinės vairavimo sąlygos. E, Na, įdomus pareiškimas, nes mums atrodo, kad automobiliai turi atitikti teisės aktus ir 5.1 yra pasakyta, kokios yra emisijų vertės normaliai naudojant automobilį. O tai reiškia, kad ne laboratorinėmis sąlygomis. MSE testas kur atliekamas tam, kad būtų atliktas tipo patvirtinimas, bet ir ten pasakyta, kad reikia išlaikyti ribas, uh, ir draudžiama naudoti išderinimo įrangą. Tai jūs turite į tai atsižvelgti, juk automobilis turi atitikti tipo patvirtinimą. Jūsų ankstesniuose atsakymuose, iš jūsų ankstesnių atsakymų aišku, kad jūs niekada netyrėte šių dalykų išsamei, nes nebuvo taisyklių, bet kaip galėjo būti kažkokios taisyklės, nu, kaip nustatyti tuos iš, ten, iš, tą išderinimo įrangą, jeigu ta įranga gali būti skirtinga kiekvienam automobiliui, tai tiesiog tikrai įmanoma pasikliauti tik tai jūsų testuotojų pojūčiais ir jausmais, kad kažkas yra ne taip. Dar kartą norėčiau pasakyti, norint išsiaiškinti, kad kažkas yra nenormalu ir naudojama išdenimo įranga, reikia to ieškoti. Reikia ieškoti, ar yra ta įranga. Jeigu ne, jeigu pritaikai reglamento sąlygas, nuostatas, nuo 20 ir 30 laipsnių dabar tokie, tokios yra sąlygos, nežinai, kas vyksta iki 20 ir virš 30 laipsnių Celsijaus. Taigi, tas senasis reglamentas, jame buvo kalbama apie nuo 20 iki 30 laipsnių temperatūros rodiklį. Tai kaip mes galime išsiaiškinti, ar yra įmontuota ta išdenimo įranga. However... Ta buvo, jūs negalėjote to padaryti atlikdama tipo testavimą. Tačiau jūs gyvenate informacinėme pasaulyje ir galbūt galėjote atlikti kitokius testus arba turėti kažkokią informaciją. Pavyzdžiui, kas nors jums pasakė, kad šitas automobilis iš tikrųjų visai kitaip elgesi realybėje negu kad laboratorijoje. Juk ta informacija buvo visiems prieinama. Kodėl jūs niekada savo neuždavėte tokio klausimo ir kodėl niekada nemėginote tuos automobilius pažvelgti atidžiau ir pasižiūrėti, ar tie automobiliai atitinka tipo patvirtinimą, ne tik pačiam tipo patvirtinimui. Esate visiškai visiškai teisus, bet būtent tai dabar vyksta Prancūzijoje, būtent nu, tada, kai buvo išsiaiškinta, kad emisijų vertės yra viršėjamos, Prancūzija ėmėsi priemonių, kad ištaisytų tą terminį langą, nes tas terminis langas iš tiesų buvo per siauras pasirinktas. Um, Taip, Jūs išmėginote 80, išbandėte 86 modelius, yra tokia informacija, tai jūs tą ir padarėte, taip? Tačiau ataskaitoje, pavyzdžiui, apie Renault kartu buvo pasakyta, kad na, kažkokia informacija buvo nutylėta ir tikrai buvo nustatyta, kad ten yra kažkokia tai programinė įranka, kuri keičia azoto dioksido išmetalų normas. Ar jūs galite patvirtinti, kad Renault Captur modelyje jūs radote tokią įrangą arba radote kažką, kas e, šiek tiek pakeisdavo azoto iš metalų vertes? Nežinau, ar supratau jūsų klausimą. Financial Times buvo straipsnis pasirodęs. Tikriausiai skaitėte. Kalibravimo čia problema e, Renault automobilyje. Buvo straipsnis apie Prancūzijos atliktą tyrimą kur buvo kritikuojama, kad ataskaitose nebuvo įtrauktos skausmingesnės išvados, nes aplinkos ministerija parašė tas išvadas, buvo išimtos tam tikros išvados. Ir e, dalis komisijos narių pasakė, kad e, dėl Renault Captur buvo aišku, kad buvo naudojama programinė įranga, o ataskaitoje apie tai buvo neužsiminta. Buvo aišku, kad Renault naudojo programinę įrangą ir tą turėjo patvirtinti jūsų uh, matavimai? Ne, mes e, neradome jokių mes netliekame jokių programinės įrangos tyrimų, tą daro kita kompanija. Taip, žinau, kad jūs to nedarote, bet jeigu jūs matote, kad automobilis elgesi keistai ir kad iš metalų vertės yra keistos, tai jūs galite vis dėlto pasakyti, kad tai galbūt yra kažkokios programinės įrangos dalykas. Taip pasikartosiu, bet mm, mes atliekame testus tuo, tuo met, kai mūsų paprašo juos atlikti. O kalbant apie programinę įrangą, tai jau čia ne mūsų sritis. Ir ta komisija, kuri buvo įsteigta Prancūzijoje, jie ir bandys išsiaiškinti visas tas anomalijas dėl tų automobilių, kurie yra parduodami Prancūzijos teritorijoje. Tai čia jau yra kita sritis, kit, kitas darbo baras tos komisijos ir aš, mes irgi įsitrauksime į tą darbą, kelsime klausimus ir panašiai. Tačiau Mes tik tai atliekame, atlikome tų 86 modelių testus laboratorijose. Ir mūsų darbas ties tur baigėsi. Štit. Madam Grostet. Ačiū. Dėkoju už tai, kad atvykote ir kad aiškiai atsakote visus klausimus. Uh, Aš norėčiau pirmiausia užduoti labai paprastą klausimą. Kai jūs sužinojote apie tuos skirtumus tarp emisijų laboratorijos ir realiomis vairavimo sąlygomis, kada tiksliai jūs apie tai sužinojote? Mes, kaip ir visi, sužinojome tuo pat metu, kai buvo paskelbta, paskelbti straipsniai, kur buvo lyginama uh, lyginamos emisijos laboratorijose ir naudojant nešiojamas e, emisijų matavimo sistemas, tada atsiskleidė tas skirtumas. Tai jūs neturėjote jokių duomenų ženklų rodančių, kad galima būtų įsivaizduoti, kad egzistuoja toks atotrukis ir skirtumas. Ir kokie buvo jūsų santykiai su gamintojais? Ar gamintojai jums ką nors pasiūlė, ar e, jūs visiškai buvote nepriklausomi nuo jų, kaip jūs uh, galite užtikrinti tą nepriklausomumą nuo automobilių gamintojų? Yra daug klausimų čia užduota. Man atrodo, kad niekam dabar nėra paslaptis, kad mes puikiai visi žinome, kad tie reglamentai dėl laboratorinių testų, tai ten buvo galbūt tam, pasirenkamos tam tikros sistemos siekiant geresnių rezultatų, bet viskas, visa tai yra legalu. Tai naudojama visi puikiai žinome, bet niekuomet nesusilaukėme spaudimo iš gamintojų pusės, bandymų mums užsakyti tokius tyrimus, kuriai, kurių būdu būtų galima išgauti geresnius rezultatus gamintojams. Taip, mes esame, mums moka gamintojai, bet tai tikrai nereiškia, kad negalime išlikti nepriklausomi. Mes 50 metų jau dirbama šį darbą ir jeigu nebūtumėme nepriklausomi, tai kažin ar būtumėme taip ilgai išsilaikę. Taigi, mano klausimas nebuvo koks tai bandymas jūs kaltinti, aš tiesiog norėjau išsiaiškinti, kokie jūsų santykiai su gamintojais ir kaip e, klostosi tie santykiai su gamintojais. Kalbant apie ateitį, jūs, na, įsivaizduoju, privalote dabar prisitaikyti, atlikti realių, realiaus viravimo testus, prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Taigi, ką tai reiškia finansinių investicijų, žmogiškų investicijų prasme? Ką jums reikės padaryti? Pone Grostet, jūs e, du kartus pasakote iš karto, ar, ar ne? Ne. Jūs vienu kartu pasisakote, ne. Tai aišku, kalbant apie būsimą e, e, testavimo realiomis vairavimo sąlygomis įgyvendinimą, aišku, čia prireiks nemenkų investicijų nes reiks, aišku, ir nu, tam tikrų priemonių, kad būtų galima matuoti automobilius už laboratorijų ribų, tai 2 300 tūkstančių. Tie kainuoja maždaug viena tokia sistema. Ir taip pat, na, naudoti tas sistemas irgi nėra paprasta. Tai yra gan nauja tokia priemonė. Taigi labai svarbu, kad tos priemonės būtų uh, gyvybingos ir reiks atlikti nemažai darbo iš anksto tam, kad būtų galima tinkamai eksploatuoti ir naudoti tas nešiojamas emisijų matavimo sistemas. Tai reiškia, kad mums na, prireiks nemažai laiko. Šios nešiojimo sistemos tai yra visiškai nauja sistema, nauja, nauja įranga ir ji dar nėra šimtų procentų patikima, tai mes bandome uh, kartu su komisija kažkaip e, tobulinti tas priemonės ir e, įtraukti kuo galima daugiau teršalų į tą matavimo amplitudę. Taigi tai vis dar vykstančio darbo dalis ir visos laboratorijos imasi to darbo, nes čia tokiu būdu būtų galima tiksliau išmatuoti tas emisijas ir mes norime kuo galima uh, realiau įvertinti tai, kas vyksta kelyje. Ir aišku, tai yra nemenkos investicijos, bet mes kaip techninės apžiūros tarnyba. Na, dauguma tokių tarnybų turi laboratorijas ir e, kuo daugiau ekspertų, tuo geriau. Taigi mes norime atnaujinti ir tobulinti tas savo laboratorijas, kad būtų galima tinkamai atlikti darbą. Palučiai. Sì, grazie. Dėkoju. Na, kokias paslaugas jūs teikiate gamintojams arba tiekėjams, automobilių pramonės tiekėjams? Šalia tipo tvirtinimo e, darbų, taip. Šalia tipo patvirtinimo e, testai, tikrinimai ir, ir e, bendrai, tai bendrai mes laboratorijose galime atlikti bandymus, specifinius bandymus ir yra tam tikra reglamento dalis, kur kalbama apie visą automobilių pramonę ir e, gamintojai ir panašiai e, patys yra atsakingi už tuos tikrinimus ir testus, kurie nenumatyti reglamente. Taigi mes atliekame tuos testus, kurie yra susiję ir su tuo, su, su įvairiais kitais e, produktais. Ir taip pat mes atliekame ir kitų dalykų. Mes e, sertifikuojame sistemas e, fabrikuose, gamyklose. Taigi iš tiesų mūsų veiklos diapazonas yra gan didelis ir tipo tvirtinimo procesai sudaro tik 20 procentų mūsų visos veiklos. Seguendo la mm, Ačiū. Aš užduosiu panašų klausimą, kaip, koleg, kaip ir kolegė prieš tai. Aš, aišku, nenoriu jūsų nieko iš anksto kaltinti ir nenoriu jums primesti kažkokiu tai dalykų, nei jums, nei kokiams kitoms institucijoms, kurios atlieka tikrinimus, bet vis dėlto noriu paprašyti jūsų užduoti, atsakyti sąžiningai šitą klausimą. Ar nemanote, kad reikėtų dar kartą pagalvoti apie šią situaciją. Kontroliuotojai ir kontrolieriai čia šiuo atveju yra suinteresuoti tuo pačiu rezultatu. Ar tikrai jūs nemanote, kad čia yra interesų konfliktas tarp kontroliuotojų ir kontrol... kontroliuojamųjų, ar čia nereikėtų kažkaip iš naujo viską sutvarkyti, sureglamentuoti? Tai... Šiandieną, kuomet kilo ta krizė, mes matome, kad techninės apžiūros tarnybos suinteresuotos tokiais reglamentais, kur būtų kalbama apie įprastinės sąlygas ir dar gali būti numatyti ir kiti elementai, kaip jūs ir sakėt. Sorry, Mr. Schulz. Pana Šulc. Dėkoju. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Porą klausimų turėčiau. Jūs paminėjote ir Nissan, Nissan automobilių gamintoje iš pietų Korejos. Ir aš žinau, kad Koreja Nissan kažkai m, mm, tikrindama taip pat rado tą išderinimo įrangą. Ar jums irgi pavyko kažką panašaus nustatyti tikrinant Nissaną? Donc aujourd'hui Šiandieną mes ta, tas klausimas dar nepasiekė techninės apžiūros tarnybos. Mes esame kaip ir mes esame gavę informacijos apie tai, kas vyksta tarp institucijų, bet vyksta tarsi dialogas tarp institucijų, kiek suprantu. Um, Ačiū. Antras klausimas. Jūs esate vienintelė techninė tarnyba Prancūzijoje, kuri yra privačiose rankose. Jūsų teisinė forma yra privati. Ar teisingai jūs supratau? Taip. Taip, taip, tai tiesa. Tai Prancūzijos ypatumas. Techninės apžiūros tarnyba yra privati bendrovė. Nuo 45-ųjų Na tai, tai mano klausimas yra, o kodėl Vokietijoje, mano šalyje, mes turime labai nemažai techninių tarnybų, kurios konkuruoja tarpusavyje. Ar jūsų įmonėje kažkaip dalyvauja valstybė? Kodėl nėra konkurentų? No, paditų, jie. Ne. Nėra jokio ryšio tarp valstybės ir mūsų bendrovės. Yra tiesiog pasitikėjimo um, principai, kurie visuomet egzistuoja. Aš nesakau, kad mūsų modelis yra tobulas ir Europoje yra įvairių sistemų, yra daug techninės apžiūros tarnybų vienoje šalyje ir panašiai. Tai čia visi tie modeliai yra įmanomi. Tai yra iš tiesų klausimas valdžios institucijoms. Aš e, net nežinau, koks modelis bus pasirinktas ateityje, bet na, apie tai vyksta nemažai diskusijų na, mažų mažiausia keista. Taip jau atsargiai sakant. Na, bet aišku, čia jūsų laimė, jeigu jūs esate privati įmonė ir visiškai neturite konkurentų, tai jums tiesiog pasisekė. Na, dar viena pastaba. Norėčiau dar vieną trumpą pastabą. Istoriškai taip susiklosti. Techninių apžiūrų modelis e, buvo labai susijęs su valstybe ir taip pat su gamintojais, valstybiniais gamintojais. Taip viskas buvo pradžioje, ar po to techninės apžiūros tarnybos tapo europietiškomis. Uh, atsirado klientų už šalies ribų ir panašiai. Ir kadangi gamintojų yra labai daug Vokietijoje, e, tai sistema Vokietijoje ir Prancūzijoje tiesiog istoriškai kitaip susiklosti. Mrs. Ayala Sender. Toliau, ponia Ayala Sender. Gracias, presidenta. Sí, quería preguntar. Eh, Ačiū, ponia pirmininkė. Kadangi jūsų klientas yra įveko sunkvežimio gamintojas, aš norėčiau sužinoti, ar jūs e, turite tam tikrą įrangą, kurią galėtume patikrinti, kad e, šita išdarinimo įranga yra įjungta būtent sunkvežimiuose. Nes būtent tie įveko sunkvežimiai yra tikrinami laboratorijoje. Ir kitas dalykas, kalbant apie transporto priemonės, tai jūs sakėte, iš tikrųjų man nelabai aišku, kaip jūs čia pasakėte, kad apskaitai jūs galite net nepastebėti, kad yra skirtumai tarp e, e, emisijų. Praeitie buvo, sakykime, kažkokia programinė įranga ir jos jį kažkokius e, skirtumus generuodavo. Bet ar jūs galite nustatyti, ar įjungta šita išderinimo įranga, net ir laboratorijoje? Nelabai supratau jūsų klausimo. Ar klausimas susijęs su sunkvežimiais ar e, lengvaisiais automobiliais? Pirmiausia, e, aš dėl sunkvežimių klausiu, nes jūs e, e, iš esmės tikrinate ir sunkvežimius. Nes taip nusityta įstatymą. O dėl kitų transporto priemonių, dėl keliavinių transporto priemonių, ar jūs turite galimybę ne, iš esmės turite patikrinti, ar tokia įranga egzistuoja. Tas pats yra sunkvežimams taikoma. Turime įrangą tikrinti ir sunkvežimius, bet mes netikrinome, ar ten yra montuojami, montuojama išdenimo įranga tiek ir kalbant apie sunkvežimius yra lengvosius automobilius, kalbant apie lengvosius automobilius, e, ar mes galime išsiaiškinti, ar yra ta išdenimo įranga, mes galime keisti temperatūrą ir atlikti tą patį testą dar kartą. Dabar tarp 20-30 yra tas e, terminis langas, mes galime nulio temperatūrą, 15 laipsnių temperatūrą pritaikyti ir tada atlikti dar kartą tą testą. Dar norėčiau pridurti, kalbant apie sunkvežimius ir autobusus, sunkvežimiai autobusai, tai čia ten jau kiti galioja reglamentai, bet pirkėjai ir savivaldybės pavyzdžiui, įsigydamos automobilius. E, jos bando išsiaiškinti, kokios yra naudojamos technologijos ir jie prašo atlikti mus papildomus testus, kurie nenumatyti reglamentuose, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip viskas vyksta įprasnėmis vairavimo sąlygomis. Tai yra toksai specifinis prašymas, reikalavimas, kurį mes gauname iš savivaldybės, tarkim, ir tokiu atveju mes galime pamastyti, pagalvoti, kaip būtų galima pasitelti ekspertinės visas žinias ir būtent sureaguoti į kliento prašymą. Tai... Non, on passe trois minutes. <laughs> Non, c'est pas, c'est pas selon des. Non, non, c'est pas selon les questions. Si tu veux, tu peux. Jeigu nori, gali netgi pertraukti kalbėtoją. E, pertraukti kalbėtoją, kai jis kalba ir užduoti papildomą klausimą, nes tiesiog neturime daug laiko, nes priešingų atveju nieko nespėsime. <laughs> Oui, mais ça, ça, c'est mieux de, de, de faire votre question. Geriau gal trumpiau formuluoti klausimus. Labai trumpai, jeigu gali, suformuo klausimą. Norėčiau paklausti, ar JAV, nes jūs tikriausiai žinote, kaip yra viskas Junktinės Amerikos valstijose, ar uh, nėra bandoma atlikti tokių pačių tikrinimų, bandant e, išsiaiškinti NOX vertes. Jūs klausite apie JAV? Junktinėse Amerikos valstijose yra, pripaž... yra uh, įranga, saugos diržai, žibintai tikrinami, o mes tik tai sauto, emisijų ne, netikrina. Ačiū, panė Pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, ačiū už Jūsų atsakymus ir taip pat, kad atvykote pas mus. Kaip žinote, dabar kaip tik diskuojama ar uždrausti ar neuždrausti laboratorinį testą būtent gamintojų patalpose. Kai kurios valstybės narys nori uždrausti tos tekstus. Ir ar jūs manote, kad tai yra gera mintis, o ir jei ne, kaip mes galime užtikrinti šitą nepriklausomą testavimą gamintojo patalpose? Gal, galbūt jūs galite pakomentuoti, kokia situacija dabar ir dauguma, dauguma testų e, yra daroma, pavyzdžiui, gamyklą, testavimo laboratorijose, kai kurios gamyklų patalpose. Pastaraisiais dešimtmečiais dabar įvyko tam tikras pokytis atliekant šitą regi, automobilio registraciją. Prieš 45 metus e, tyrimai buvo atliekami mūsų laboratorijose. O bėgant laikui tendencija pasikeitė ir dabar didžioji dalis e, testų atliekama būtent paties gamintojo. Tai reiškia visi tyrimai, testai, kurie atliekami gamintojo patalpose, jie yra mūsų pripažįstami ir mes esame jų liudininkai, ta prasme mes renkame įrodymus. Tai vadinasi, gamintojas atlieka testą, o mes surinkame tik tai informaciją apie tą testą. <clears throat> Bet iš esmės turėtume būti mes visą laiką gamintojų patalpose. Bet jeigu tyrimą, tyrimus atlieka gamintojas, tai pirmiausia mes patikriname pačius testavimo įrenginius, kalibruojame, tiksliau nustatome jų kalibravimą, atžiūrime, ar atitinka visus nuostatas įstatymo. Ir, žinoma, ištyrėme juos taip pat ir pas mus. Ir mūsų patirtis rodo, kad tikrai testavimas vyksta tinkamai ir gamintojų patalpose. O mes iš esmės esame liudininkai tokių testų atliekamų gamintojų. Ačiū. Jūs kalbėjote anksčiau apie tai, kad e, norėtumėte e, tam tikros europinės priežiūros institucijos. Ar tai reiškia, kad, e, kad tokiu atveju registracija būtų atliekama, sakykime, arba perkeliama iš vienos valstybės narės į kitą lengviau ir techninės priežiūros arba techninės apžiūros įmonės galėtų keistis gerąją praktiką, nes ta praktika yra skirtinga, patirtis skirtinga. O kalbant apie gerąją praktiką, aš sakyčiau, kad e, mes iš ties, iš esmės jau keičiamės tą gerąją praktiką ir patirtimi. E, taip pat kalbamės ir su įstatymo lydėjais, taip pat yra mūsų kontaktiniai asmenys, taip pat Italijoje, Vokietijoje. Mes e, sustinkame su kitomis techninės priežiūros institucijomis. Tai reiškia, mes esame paslaugų teikėjai, mes tengiamės pateikti kuo geresnę paslaugą e, ir e, iš esmės nėra bendro tokio vardiklio. Yra, e, niekas negali pasakyti, kad šitas procesas yra geresnis už kitą, šitas testas geresnis už kitą. Mes keičiamės patirtimi. Aš norėčiau dabar dar paklausti. O tie automobiliai, kuriuos jūs naudojame, naudojate testavimui, ar jūs galite būti tikri, kad tie automobiliai prieš tą testavimą e, buvo šiek tiek patobulinti, pakeisti. Na, nežinau, mes užtikrinti niekada negalim būti tokiais atvejais. Net jeigu mes abejotume pačio testo rezultatais, tai, tai yra ne pats pagrindinis mūsų dalykas dalykas, kurį mes tyrėme. Mes iš esmės padarome tarsi momentinę nuotrauką būtent tų savybių, charakteristikų automobilio. Mes, mes turime tam tikrą katalogą įvairių techninių nuostatų ir mes tikriname pagal jį. O žiūrint į pačią gamybą automobilio, tai mes tikriname prototipą. Ir jisai tada serinių būdų gaminamas. Be, be, bet iš esmės patys seriniai automobiliai turi būti taip pat testuojami. Bet kokiu atveju mes tai, tai ir darome. Jau, pavyzdžiui, šiandien, sakykime, mes nesutikėme leidimo ar nesertifikuojame automobilio, tai jis gali būti pagerintas rytoj. Na, iš esmės, tokie automobiliai, kurie yra testuojami ir patvirtinami, tai jie gali, gali būti ir toliau gaminami tokie, kokie mūsų yra patvirtinti. Aš turėčiau dar vieną klausimą. Na, ne, vis dėlto du klausimus už, greitai užduosiu. Jūs sakėte, kad e, būtų galima suteikti Royal komisijai atsakymą, būtent pasinaudant jūsų sistemą, testuojant gatvėje. Taigi, e, koks būtų jūsų atsakymas? kaip mes, e, kai mes e, kalbėjome su įstatymų lydėjais, tai pirmiausia, mes e, nusipirkome dvi tyrimo laboratorijos. Tai buvo, tai buvo prototipai, tai būtent, kad mes galėtume pačius, pačius prietaisus, pačią įrangą. O vykdant darbą Royal komisijai mes atlikome tyrimą, E, ir mes e, e, atlikdami tą testą nustatėme, kad dėl to ne visi yra tie, tai tie renginiai tinkami. Taigi būtent mes naudojame tyrimo laboratorijas, kad galėtume ištirti įrangą, kuri paskui naudojama testuojamui. Tai būtent tai mes ir atsakytume Royal komisijai. Dažnai atsakymuose kartojate tai, kad jūs visiškai laikotės reglamento nuostatų ir mes jums kaip ir su jumis sutinkame. Uh, ir kad tie reglamentai buvo priimti bandant mažinti emisijas ir kietasis dalelės ir e, azoto oksidus. Bet kalbant apie automobilio saugumą, pavyzdžiui, jeigu stabdžių sistema, tarkim, yra, jeigu yra tvirtamas stabdžių sistema, yra irgi čia tam tikri reglamentai taikomi ir, kalbant apie saugumo normas. Čia irgi reikalingas e, atitikties koficijantas saugumo, pavyzdžiui, e, siekiant užtikrinti tą stabdžių sistemos saugumą, tas atitikties koficijantas turi būti kuo galima mažesnis. Tai tik tai taršos, pavyzdžiui, atveju esame pasirengę autorizuoti, leisti du kartus viršinti leistinas normas. Ar tas yra daroma, kai ir kalba eina ir apie saugumą, pavyzdžiui, stabdžių sistemos saugumą? Tiesa, kad sudėtinga atsakyti į tokį klausimą. Aišku, saugumo ir aplinkosaugos aspektai turi būti kuo galima geresni. E, taip, automobilių gamintojai, dojimtojams reikia laiko, kad jie laikytųsi atitinka, atitik, atitik, atitinkamų reglamento nuostatų ir panašiai ir buvo aiškinama, kad dėl to du kartus buvo viršinamos vertės. Na, dėl taršos, kaip ir visi galvoja, nieko baisaus, palauksime. Tačiau norėčiau paklausti, ar toks, pa, tokia pati tolerancija ir lankstumas yra leidžiamas, kai yra nustatomos normos saugumo, sistemų saugumo srityje. Aš čia turėjome, pažiūrėjau, stabdžių sistemos saugumą. Na, kalbant apie saugumą, yra Euro NCAP e, normos, kurios yra nenumatytos reglamente reglamentuose ir visi gamintojai Europoje tą sistemą naudoja, tos žvaigždučių sistemą. Ir e, dar atsakydamas jūsų klausimą norėčiau pasakyti, kad nėra tokio ekvivalento saugumo srityje, nėra tokių e, nešiojamų emisijų matavimo sistemų, kurios leidžia tuos atotrukius įvertinti saugumo srityje šiek tiek yra kitaip. Panas Gizėkė. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Benoa. Pone Lopes, ačiū, kad atėjote į mūsų posėdį, kad sutikote atsakyti į mūsų klausimus. Aš norėčiau dar kartą grįžti prie klausimo susijusio su, su programinės įrangos manipuliavimu. Jūs sakėte, ponė Benoa, kad kol kas pažangos šioje srityje nėra pasiekta, atpažinimo požiūrių. Uh, ir jūs turite instituciją, kurioje dirba 380 inžinierių. Kiek iš jūsų 380 inžinierių turi ekspertinių žinių susijusių su programinės įrangos reikalais? Euh, Nedaug, nes e, tai nėra būtent dabar reglamentavimo sritis, būtent kad techninės apžiūros tarnybos turėtų daug specialistų, kurie galėtų tą daryti. Tai šiandieną E, reglamento tikslais nėra daug skiriama dėmesio šiai sričiai ir nėra daug kompetencijos šioje srityje. Ir norėčiau pasakyti, kad Royal komisija, apie kurią kalbėjome, tai čia kita laboratorija LIFPEN, kuri susijusi su LFP, kuri jau konkrečiai dirba su programinė įranga daugiau, nes jie turi daugiau specialistų šioje srityje. Rytoj, tarkim, jeigu bus priimtas naujas reglamentas ir jeigu bus reikalaujama tikrinti ir programinę įrangą, tada mes ir, aišku, ir turėsime daugiau specialistų. Tai tiesiog aš noriu pasakyti, kad tai yra labai sudėtingas rytis, kur įvairios komisijos, kurios dirba įvairiose šalyse, uh, visos tos komisijos bando išsiaiškinti, ar nebūtų įmanoma susekti tokios nelegalios programinės įrangos. Bet kol kas nėra tas daroma, nes tai yra labai sudėtingas rytis. Okay, Ačiū už atsakymą. Na taip, aišku, atsakymas nukreiptas į ateitį ir aš suprantu, kad šiuo metu jūs neturite tų specialistų, bet jūs turite rinktis tokiai ateičiai. Kitas klausimas susijęs su matavimo, tomis PEMS vadinamomis mobiliomis matavimo stotelėmis ir matavimo įranga. Jūs sakėte, kad maždaug yra paklaida 10-20 procentų Dabar jūs sakėte, kad ta paklaida jau siekia daug, jie yra daug didesnė, ko ne iki šimto procentų gali siekti. Kada jūs ketinate, na, kada įsivaizduojate, kad bus sukurta tokia įranga, kuri leis patikimiau matuoti emisijas? Čia yra du dalykai. Pirmiausia yra priemonių patikimumas. Priemonės kurios e, susijusios tam tikrą įrangą, ir mes komisija mus, mums pavedė pakartotinai atlikti tam tikrus tyrimus, nes buvo problemų, techninių problemų su ta e, matavimo įranga. Ir kai nešiojama matavimo įranga veikia teisingai, tai aš Jūs pats minėjote, kad 20 procentų yra paklaida tokia vertė yra numatyta tokių nešiojimų e, sistemų atveju ir tas 20 procentų dabar yra, nežinau, ar galime pasiekti geresnės, mažesnės paklaidos. Reikia žiūrėti, na, laboratorijose tos vertės yra labai tikslės, tikslios, o kalbant apie patikimumą, mes jau pusantrų metų padarėme labai daug pažangos tobulindami šias nešiojimo sistemas. Koju ir paskutinis klausimas pono Eckhout. Um... Dėkoju. Paskutinis klausimas. Na, susijęs su supratimu nes aš kai ko nesuprantu. Viskas aišku, kaip yra atlik, atliekami tipo tvirtinimai. Jūs esate ta institucija, jūs turite taisyklės ir atliekate tos tikrinimus, tvirtinimus labai tiksliai pagal taisyklės ir tada automobilis paleidžiamas važiuoti gatvėmis. Bet tipo tvirtinimo institucijos turi patikrinti, ar patys automobiliai atitinka tada, kai jie yra normaliai naudojami, tai yra 5.1 oro kokybės reglamento straipsnis, taigi jie turi patikrinti, ar automobiliai naudojami normaliomis sąlygomis atitinka tą tipo patvirtinimą. Tai kas atsako už šios įstatymo dalies įgyvendinimą? Kas tikrina, kad automobiliai atitinka būtent šį reglamento straipsnį? Kas už tai atsako? Donc, euh... Šiandieną Mes sakėme, kad mes tvirtiname tipą, žiūrime, ar produktas atitinka reikalavimus ir tikriname, kas vyksta atliekant tikrinimą apžiūros tarnyboje. Nežinau, jūs tenkins toks atsakymas, o ta dalis, kur kalbama apie įprastinį naudojimą, ta dalis nėra išplėtota ir nepatenka į tipo tvirtinimo procedūrą. Tai šiandieną kyla klausimas, e, dabar kuriant e, testus realiomis vairavimo sąlygomis, bus tikrai puiku išsiaiškinti, kas vyksta realiai ekspo, eksploatuojant automobilį. Bet bent jau kol kas tiesa, tas atvirai kalbant, nebuvo tas daroma. Tas įprastinis naudojimas, įprastinis eksploatavimas, tas nebuvo tikrinama. Uh, supratau. Ir jūs sakote, kad tai nėra tipo tvirtinimo dalis. Nebuvo, nepateko į tipo tvirtinimo procedūrą, bent jau likščioliai. Bet mes žinome, kad teisės aktų rengėjai turi nuveikti daugiau, ne vien tik tai rūpintis tipo tvirtinimu, nes panašu, kai automobilis išvažiuoja į kelius, jau niekas už tai nėra atsakingas. Tokia yra situacija. Nes, pažiūrėjau, yra taisyklės, kad negalima naudoti išdenimo įrangos, tai kas yra atsakingas už tai, kad ta teisės akto dalis, kad jos būtų laikomasi kompetentingos institucijos, dirbančios tipo tvirtinimo srityje, nacionalinės tipo tvirtinimo institucijos. Puiku. Viena atvyksta dabar po jūsų, tai mes ir paklausime jų, kaip ten yra viskas daroma. Manau, kad tą daro ir rinkos priežiūros institucijos, kurios nėra tas pats, kas tipo tvirtinimo institucijos. Kągi baigiame šią klausimo dalį, dėkojame Jums už visus pateiktus atsakymus. Gal bus ir papildomų dar klausimų, kuriuos mes pateiksime raštu. Terminas yra toks pats kaip ir šio ryto klausimams - spalio 17. Čia mūsų terminas, ne jūsų. Dėkuoju.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 Okay, colleagues, let's, uh, let's proceed. Taigi, kolegos, dabar mūsų paskutiniai klausimai iš šių mūsų, šios mūsų ilgos ses, sesijos, kuri trunka nuo vakar popietės. Taigi, aš norėčiau pasveikinti ponę, poną e, Baltą iš e, BMW Ir e, norėčiau pirmiausia suteikti jums žodį, e, pasisakyti, o po to e, parlamento nariai galės užduoti jums klausimus. Taigi, labą dieną. Jau vėlyvas vakaras, taigi labas vis, visiems parlamento nariams. Kai mes pamatėme naujas, naujienas apie Volkswageno bylą, 2015 metais, tai mes e, supratome, kad e, žiniasklaida ne tik tai domėjasi skirtumų tarp realybės ir, tai, ir tarp testavimo laboratorijų ir, e, ir apie skirtumus, kiek suvartojame kūro, taip pat žiniasklaida domėjosi pirmiausia išmetalais, azoto dioksidais, kurie tie išmetalai būdingi pirmiausia yra dizeliniais varikliais, dizeliniams varikliams. Taigi dabar reiktų pagalvoti, tai kas, koksgi būtų tiesioginis poveikis aplinkai įgyveninus antrąjį dokumentų paketą skirtą aplinkos apsaugai. Taigi, laukiant dar komisijos pasiūlymo. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti parlamento emis komitetui, kuris suteikė man galimybę informuoti jūs apie Niderlandų indėlį ir mūsų RDV institucijos indėlį. Aš esu Andrirandas, aš, aš esu būtent asmuo atsakingas už emisijų kontrolę mūsų RDV įmonėje tai, arba agentūroje. Taigi, kas yra RDV? Tai yra institucija arba agentūra, kuri e, vykdo aplinkosaugos e, ministerijos nurodymus Mes e, turime A, 1400 darbuotojų. Mes e, atliekame įvairias užduotis susijusius su automobilio registracija, informacijos teikimu ir taip pat e, dokumentų išdavimu, tai būtent vairuotojų pažymėjimų išdavimu. Taigi mes ne tik tai patvirtiname tipą, ne tik esame institucija atsakinga už tai, bet mes atliekame ir kitas užduotis. RDV taip pat dalyvauja įvairiuose tarptautinėse bendradarbiavimo forumuose, jungtinėse tautose, Europos Sąjungoje. Mes e, taip pat dalyvaujame rengiant e, reglamentus, e, įvairius teisės aktus, bendradarbiavime su ministerijomis. Taigi mūsų veikla yra būtent sukoncentruota į aštuonių ekspertų darbo grupę kurie atlieka būtent tyrimus šioje srityje. Aš esu, pavyzdžiui, už emisijas atsakingas ekspertas. Jungtinės tautų delegacijos vadovas a, taip pat yra mano pareigos ir jas būtent tai atsakingoje darbo grupėje Ženevoje teikia pasiūlymus. Taip pat e, aplinkosaugos ministerijos ir e, transporto ministerijos, e, tiksliau atsiprašau, ne transporto, bet infrastruktūros ministerijos techninis ekspertas taip pat esu, tai būtent taip pat dalyvauju kūriant automobilius. Dabar peržvengiant dabartinį emisijų reglamentą, pirmiausia, palyginant su penk, penktą, šeštą reglamentą, tai yra pirmiausia dokumentai priimti bendra prie, sprendimų prieimimo procedūra. Parlamentas ir komisija dalyvavote šioje procedūroje. Taigi dabar um, pažiūrėkime į pagrindinės nuostatas, ne konkrečias nuostatas, o bendrasias susijusias su emisijomis. Įgyvenimo priemonės šio reglamento yra, yra, yra pirmiausia, tai yra techninės specifikacijos, kurios komitologijos procedūra priimos. Tai, tai yra įgyvenimo reglamentas 6928 metų. Taigi, tipo patvirtinimo procese techninė kontrolė patikrina būtent automobilį, tikrina e, emisijų ribas, e, nustato CO2 lygį, atlikdama atitinkamą taip pat ir azoto dioksido testą. Tai būtent ir, ir deda naujo važiavimo ciklo tikslą. Ir mm, mes e, apie pirmiausia atliekama techninę priežiūrą, remdamiesi 20 metų senumo testu. Tai yra pakankamai pasenęs testas, pirmiausia, tikrinamas kūros naudojimas, iš, išmetalai, bet 2017 metais jis bus pakeistas tas testas. Tai būtent e, e, tarptautinio lengvo automobilio testo procedūra. 2010 metais prasidėjo pats procesas, siekiant prieartėti prie šio testavimo. Taigi mes šiame procese dalyvaujame nuo pat pradžių ir e, mes dalyvaujame visose e, teisės aktų svarstymuose kartu su komisija. Prieš kelius metus, 2006 e, metais, aš grįžau prie šio klausimą. Būtent nagrinėdami euro 5-6 klausimą. Ir Europos komisija nustatė, kad laboratoriniai tyrimai nėra pakankami nustatant azoto dioksidus. Tai buvo jau nustatyta 2006 metais. Komisija turėtų pirmiausia apsvarstyti PEMS sistemą naudojimą, taip pat nešiojamųjų sistemą naudojimą ir apibriežti pačią koncepciją. Tai būtent tas nešiojamos įrangos padeda testuoti automobilius kelyje. Ir komitologijos procedūrai buvo nuspręsta būtent parengti tokį reglamentą. Jeigu jūs e, pažvelgtumėte e, į atitinkamą reglamento teikimą, tai jis buvo pradėtas, e, tai buvo pradėta 2011 metais. Tai būtent iki penkeriams metams likus iki Volkswageno skandalo. Taigi mes dalyvavome šiame darbe ir norėdami, kad Niderlandų nuomonė atsispindėtų būtent teisės akte. Ir buvo įtraukti arba patraukti pirmiausia e, Niderlandų pasiūlymai, kalbant apie techninį tyrimą. Ir 2015 e, metais, 1-2 e, spalio dieną buvo, pat, buvo patikti šie jau patvirtinti pasiūlymai. spalio 28 dieną mes būtent dalyvausime. Dalyvavome atinkame posėdyje ir atkreipiame dėmesį į ateities faktorių arba koeficientą. Būtent e, nustatydami, kad e, tas koeficientas vyruoja nuo nukrypsta nuo nurodytų verčių. Taigi gyvenimo reglamentai, jie taip pat e, apima ir informaciją apie e, kontrolės strategijas. Tai EIS ir PEIS. Mes žinome, kad e, trečiojo paketo paskutinis etapas jau prasideda ir greitai dėl jų bus balsuojama tinkamoje darbo grupėje, taip vadinam, techniniam komitete. Be to, dar svarbi e, šio paketo dalis bus ketvirtasis dokumentų paketas. Tai būtent čia kalbama apie tipo patvirtinimo procesą ir atinkamus tyrimus kelyje. Tai yra tarsi ir rinkos priežiūros klausimas, nes šiuo metu mes tarybos darbo grupėje kaip tik tai diskutuojam apie tai, apie pirmiausia, apie tipo patvirtinimą. Ir šitos darbo grupės dalyviai taip pat įstraukia į atinkamas diskusijas šioje srityje. Aš pats nesu ekspertas, aš bendruoju. O pobūdžiu galiu tik tai patikti savo nuomonę. Bet Niderlandai patikė savo nuomonę ir mano, kad, kad tipo patvirtinimo sistema yra tinkama, būtent padidinant priežiūros lygį. Gali būti, kad mes kritikuojame kai kuriuos sprendimus, tačiau mes siūlome kitą sprendimą, kuris yra veiksmingesnis ir realesnis. Ir e, pagerins to pačiu lygiu būtent tyrimų atlikimą. Taip pat mes pasižiūrėjome į naują realybę po Volkswagen skandalo. Ir mūsų nacionalinis parlamentas taip pat domisi šiuo dokumentu pakeitu. Taip pat mes turime parlamente pateiktus trys, trys teisės aktų projektus, tai būtent dėl tipo patvirtinimo, ir visos e, suinteresuotas šalis siekia, kad e, taisyklės būtų griežtos ir priežiūra būtų griežta. Taigi, baigdamas, norėčiau pasakyti, kad, kad e, mūsų institucija, tai RDV, prie stengsis, kad teisės aktas būtų kuo tinkamesnis. Ir kad reglamentas tikrai būtų tinkamas. Ačiū, kad klausytės manęs ir dabar norėčiau atsakyti jūsų klausimus. Dankjewel geef uh, meteen het woord aan uh, onze rapporteur, uh, meneer Gerbrandi. Dėkojame. Dabar ponas Gerbrandy, mūsų pranešėjas. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už įvadinius žodžius. Taigi mano klausimai. Mes jau pusantrų metų domėmės šiais klausimais. Taigi reglamente nėra parašyta, kaip nustatyti tuos e, neleistinus naudoti išderinimo įtaisus. Ir jūs netikrinate, ar jie yra. Ir toks iš esmės tai yra tas užburtas ratas. Jūs negalite jų aptikti, nes nėra taisyklių. Ir gamintojai gali apeiti patikras. Ar tikrai mes to siekiame? Na, o dabar tie priežiūros institucijos, joms taip pat kyla sunkumų. Daug metų yra žinoma, kad išderinimo įranga egzistuoja, kad egzistuoja įvairūs kitokie manipuliavimo aparatai. Na, mano kontaktai su TNO nebuv, nieko netnešė, tokių praktikų aptikti, nustatyti mums dėl to nepavyko. Todėl noriu jūsų paklausti, kaip jūs mėginote aptikti tuos visus manipuliavimo įtaisus, išderinimo įrangą ir panašiai, nes jūs turėtumėte tą daryti ir kaip, kaip oficiali institucija privalote. Ačiū Jums už atsakymą, už klausimą. išderinimo įrangos apibrieštis yra labai nesėkminga. Manau, kad tai yra tikrai tą tokią išvadą galima padaryti ir iš visos šitos diskusijos. Gamintojai neturi na, galvoti apie manipulaciją, apie kažkokius tai galimybės kažką pakeisti. Jie turi elgtis sažiningai, bet ieškoti tokių dalykų, tokių įrangų yra labai, sudė, labai sudėtinga, kadangi būdų ją įtaisyti yra labai daug. Jeigu gamintojas į, į įrangą įdėgi tokią programą ir tu nieko apie ją nežinai, labai sunku ją aptikti. Todėl komisija kad rengdama Euro 5 paketą pasakė štai ką. Mes turime, turime nustatyti kažkokius papildomus testavimo metodus tam, kad ištirtume, kaip automobilis elgesi ne tik laboratorijoje, bet ir kelyje. Tai ir yra tas naujasis RDE testas, tai yra realio, vairavimo realiomis sąlygomis testas bet žinoma, tai yra tik tai ateities muzika. Nuo 2007 metų jau buvo aišku, kad išderinimo įranga nebus aptinkama tol, kol neįsigalios RDE testavimo procedūra. Ką, kas turi tuo užsimti? Tai yra tas, kas įgyvendina tuos teisės aktus, priežiūros institucijos turi tuo užsimti. Bet laboratorijos sąlygomis to padaryti nelabai galima. Taigi mano klausimas yra, ar jūs niekada, negalit, ne, niekada neturėjote instrukcijų patikrinti, ar taip nėra, ar tokia įranga netaik, netaikoma? Taip, iš tikrųjų mes esame tą darę ir ataskaitose tas atsispindi parašy, ten parašyta, kad laboratorijos sąlygomis atlikti testai ir gatvėje, kelyje atlikti testai iš tikrųjų duoda skirtingus rezultatus. 2010 metais jau buvo tokia diskusija, kurioje aiškiai pademonstruota, aiškiai pademonstruota kad, ne, kad atitikties e, tarp laboratorijos ir realybės sąlygomis atliktų testų tikrai nėra. E, Bet kaip tą, na, kaip, kaip nugalėti tokią problemą? Pirmiausia, reikia sukurti atitinkamą teisinę bazę. Tipo patvirtinimo institucijos, techninės apžiūros tarnybos turi tai atsižvelgti ir išderinimo įrangos paieška iš pradžių nebuvo pagrindinis institucijų tikslas, kadangi institucijos pasitikėjo gamintojais, o išderimo įranga apskritai buvo draudžiama. Pasitikėjimo atmosferoje buvo nesitikima, kad gamintojai imsis tokių veiksmų. Na, žinoma, pasitikėjimas yra geras dalykas, sako kolegai Arbrandi, bet matome, kad jau buvo piknaudžiaujama. Ir Labai gaila, kad testai lygi šiol buvo nepakankamai griežti. Taip. Kaip jau minėjau, mes esame vienintelė tokia institucija Europoje ir negalime atlikti visos Europos mastų tokių tyrimų. Mes, aišku, stengiamės bendradarbiauti su kitomis institucijomis, ir politiškai atliekame tam tikrus veiksmus ir atsižvelgiame į kitų institucijų, tokių kaip TNO, atliktus tyrimus. Sakysim, tuo metu, kai mes nustatome pirmosius rezultatus, niekas parlamente jais nesidomėjo. Tada visi kalbėjo tik tai apie CO2 emisijų vertes ir jų netitikimą ir nebuvo tinkamo spaudimo. Ponas Gizekė, dėkoju pirmininkė, ačiū, kad atėjote į mūsų susitikimą, kolega. Tema labai techniška, sudėtinga. Na, atsiprašau, kad, jūs, kad aš olandiškai nemoku, tai jums teks klausytis vertimo. Taigi, pradėsiu dar kartą. Tai viskas sudėtinga, sudėtinga ir techniniai klausimai, atsakomybės pasiskirstimas taip pat sudėtingas. Jūs man buvote pristatytas kaip ekspertas ir konsultantas. Ar jūs esate oficialus valstybės tarnautojas, ar esate nepriklausomas konsultantas? Aš norėčiau pirmiausia žinoti, su kuo aš turiu reikalą. Aš esu Andrė Reinders. Visų pirma, aš dirbu RDV institucijai ir mano skyrius dirba e, techninį, techninius darbus, mes atliekame techninės funkcijas ir savo darbą deriname su ministerija. Taip pat mes atstovaujame ir e, Olandijai tarptautinėse organizacijose ir institucijose. Tame nėra nieko neįprasto. RDB perima valstybės, sakykime, funkcijas. Taigi aš esu kaip ir oficialus valstybės tarnautojas. Taip. Na taip, būtent šito ir tikėjausi. Aš ir maniau, kad jūs esate. E, valstybės tarnautojus, bet aš būčiau jumis pasitikėjęs ir kaip ekspertų, čia netame esmė. Šiandien mes išklausėme italų ekspertų, Luksemburgo ekspertų ir kalbėjome apie temperatūros langus, kalbėjom apie e, išderinimo įrangą, apie tai, kad 20 minučių yra išjungiamas e, išmetalų matavimas Ir kai netgi išgirdome, kad kai kas iš tų praktikų yra visiškai teisėta, nes skirtingai interpretuojamos, e, prak, skirtingai interpretuojama valstybėse narėse teisinė, teisinis reglamentavimas. Taigi, kaip jūs į tai žiūrite? Ar manote, kad tie temperatūros langai, išsijungimas po 20 minučių yra legalu ir atitinka ES teisę, ar ne? Ačiū už klausimą visos studijos, kurios buvo atliktos, pavyzdžiui, Volkswageno atveju, visi tie tyrimai. Ir dabar atliekami tyrimai ir toliau ir kitose valstybėse parodė, kad yra labai daug emisijų kontrolės būdų ir jie yra taikomi. Ir dabar yra klausimas, ar tos strategijos yra priimtinos pagal teisę ar ne, ar tai yra išderinimo įranga ar ne, ar galima su tuo susitaikyti, ar e, gamintojas privalo nurodyti, kad tokia įranga yra kažkur įrengta, kad tam tikra emisijų m, verčių tam tikras emisijų verčių keitimas atsiranda dėl to, kad siekime apsaugoti variklį, ar tai tam tikras verčių pasikeitimas atsiranda todėl, kad mėginama manipuliuoti rezultatais. Visi šie klausimai buvo iškelti tose studijose. Ir aišku, mums reikia bendro europinio požiūrio į šias problemas. Komisija čia yra svarbiausia grandis, kuri turėtų užtikrinti, kad dialogas tarp uh, vyktų dialogas tarp techninė, techninių institucijų, kurios atlieka patikras ir gamintojų. Na ir mes vis dar laukiam komisijos galutinio įvertinimo, kaip iš tikrųjų reikėtų vertinti tas, tas įrangas, kurios modifikuoja rezultatus. Kas iš tos įrangos turėtų būti laikoma draustina ir kaip tada ją galima būtų identifikuoti ir pripažinti visiškai nenaudotina, netinkama. Na, tikiuosi, kad jūs būtent to klausite. Ne Bonifei, kalbėsiu prancūziškai. Norėčiau pratesti klausimą dėl um, išderinimo įrangos. Ir tas atsakymas, kurį jūs pateikėte į aštuntąjį klausimą, jūs tame atsakymė kalbate apie tai, kas man sukėlė didelį susidomėjimą, matyt ne tik man, jūs kalbate apie gairias konceptualias gairias. Gal galėtumėte patikslinti, kas parašyta tose gairėse, kas ten parašyta apie tas, tą išderinimo įrangą. Deuxième ligne de votre réponse. Čia antroji eilutė jūsų atsakymė. Šeštas puslapis. Aštuntas klausimas, šeštam puslapį, antra eilutė mūsų atsakymo. Mes naudojame konceptualias ben, ben, jungtinio tyrimų centro gairės, atlikdami papildomus testus. Ja, duidelijk. Sorry, dat ik moest even zoeken eh, waar u precies uh, zat puslapių, tiesiog bandžiau surasti, kur tiksliai apie tai yra kalbama. E, tai susijęs su mano ankstesniu atsakymu. Buvo paskelbta nemažai studijų rezultatų ir ten irgi yra pateikiami testavimo programų rezultatai. Ir labai svarbu, kad Europos mastu visiems būtų numatytos vienodos sąlygos. Tik tokiu būdu pasieksime pažangos, jeigu dirbsime kartu visoje Europoje. Ir tai reiškia, kad Vokietija, Junktinė karalystė atlieka savas studijas ir diskusijos tęsiasi, o mes paprašėme, kad būtų parengtos gairės, kurias parengtų Europos komisija. Ir jie pasakė, kad jie tą padarys e, atitinkamame tarybos techninėme komitete. Dar vienas klausimas prancūziškai. Jūs naudojote ir laikėtės Junktinio tyrimų centro metodikos, taip sakote savo atsakymę, jūs sakėte, we used, mes naudojame. Ar gavote pirmus rezultatus, ar jie vieši, ar galite juos mums patikslinti? Ja, um, ehm, JOC heeft. Um... Dėkoju. JRC gairės padėjo mums, kadangi mes žinojame, kas apskritai yra įmanoma, kaip galima pagreitinti ar sulėtinti tam tikras procedūras. Uh, Taigi galima buvo pasirinkti skirtingus formatus, naudojant test arba testuojant automobilius priklausomai nuo to, ko ieškome. Taigi mes tikrai pasinaudojame tomis gairėmis RDV, tirdami Volkswageno atvejį. Mes tikrai klausėme, kla, uždavėme ties, tiesioginį klausimą, ką padarė gamintojas ir kaip tai susiję su mūsų patvirtinimo, tipo patvirtinimo procedūromis. Ar jūs tai naudojate automobiliuose, kurie turėjo tą išderinimo įrangą? Aš noriu labai specifiškai paklausti, ar jūs aptikote ją? Ne, mes tiesiog uždavėme klausimą gamintojui. Ar jie kada nors yra ką nors panašaus matę ar įsidėgę savo automobiliuose kažką panašaus į Volkswagen įdėktą įrangą. Ir mes e, parengėme savo tokias pirminės gairias, kuriomis turėtų būti remiantis testuojami automobiliai. Ir tas uh, gairias pateikė, pateiksime parlamentui ir jis iš čia tos gairės turėtų patekti ir parlamentui, ir, ir komisijai, ir kitoms institucijoms. Ar jūs galite pasakyti, kitas klausimas, kad at, būsimoje ataskaitoje jūs jau pateiksite informaciją apie tuos tipus, kuriuos jūs aptikote. Na, kaip suprantate, prieš ataskaitą paskelbėjant mes negalime pasakyti, uh, konkrečiai, kas bus joje parašyta. Pirmiausia, mes turime tą ataskaitą aprobuoti parlamente, o tada tik tai galėsime apie tai kalbėti. Na, tikėkime, kad labai greitai ta informacija jau pateiks, pateks e, mums ir Europos parlamentui. Toliau ponas Gerbrandy. Dėkoju, pirmininkė. Ar jūs turite kažkokią tai datą, kada jūs ketinate baigti šiuos testus ir kada pateiksite savo ataskaitą da, e, Olandijos parlamentui? Na ne, datos kaip po tokios numatyta nėra, bet greičiausiai viskas baigsis jau šio mėnesio pabaigoje. Na, iš pradžių tai buvo numatyta mm, tęsę klausėjas e, rugsėjo mėnesį, dabar aišku, kad viskas nusikėlė. Na, o ką galima būtų padaryti su tais automobiliais, kurie netitinka esamų teisės aktų ir kurie vis dėlto yra anksčiau gavę tipo patvirtinimą? Uh, pavyzdžiui, kaip Opel Zafira automobilis. Sakysim, gamintojas nurodęs yra vienokią vertę, o kelyje paaiškėja, kad automobilis daug daugiau iš metalų e, išskleidžia, kai važiuoja realiomis sąlygomis. Ką darysite? Ar jūs galbūt numatote galimybę atšaukti sertifikatą tokio tipo automobiliams? Ačiū už klausimą. RDV na, pateikė tipo patvirtinimą bendrą visam tipui. Testus atlieko KBA, konkrečiai Opel, Opel Zafira tipo automobiliui. Taigi mes galime nebent gavę papildomos informacijos iš KBA, iš Vokietijos atitinkamos institucijos, galėtume atlikti naują patvirtinimą. Nes KBA yra atsakinga už šį automobilį. Taip, sako ponas Gerbrandė, bet jūs suteikėte tipo patvirtinimo sertifikatą ir jeigu paaiškėja, kad jis netitinka ES teisės aktų, tai jūs turėsite kažkurio, mm, kažkurio momentu tiesiog kreiptis į atitinkamą Vokietijos instituciją, šiuo atveju KBA, ir paprašyti jos patikslinti matavimus. Na ne, yra ne visiškai taip. Pirmiausia, reikia įrodyti, kad kažkas yra ne taip. Ir tada KBA, Vokietijos institucija, turėtų mus informuoti ir tada mes galėtume padaryti kažką, kas turėtų E, įtakos tipo tvirtinimui mūsų šalyje. šalyje. Taigi tai yra pirmiausia KBA dalykas, mes esame priklausomi nuo jų rezultatų šiuo atveju, bent jau Opelio klausimu. Bet jūs žinote, kad Berno universitetas yra pateikęs studiją ir yra įrodyta, kad Opel Zafira netitinka reikalavimų. Aš manau, kad jūs, tie, kurie teikia tipo tvirtinimo sertifikatą, turėtų e, dabar jaustis nepatogiai. Ar jūs mėginote paprašyti KBA užbaigti savo tyrimus kaip įmanoma greičiau ir nusiųsti jums kaip įmanoma greičiau rezultatus? Ne. Na, jeigu kažkas yra ne taip, tai pirmiausia, KBA turėtų tai nustatyti. Kalbu apie Opel Zafira atvejį. Ir mes negalime remtis kokiais nors nepriklausomais ekspertais ar kažkokiamis studijomis. Hm. Bet Galbūt jūs tą studiją esate jau matęs, galbūt žinote, kokie rezultatai tikėtini. Ne, mes nežinome jokių rezultatų, mes tikimės, kad KBA juos pateiks netrukus ir tada galėsime imtis veiksmų. Mes tikrai tik tai laukiame KBA rezultatų ir mes negalime patys imtis jokių iniciatyvų ir nieko tikėtis. Na, jūs esate pasyvūs. Aš manau, kad jūs kaip institucija, kuri tvirtina tipą, kuris suteikia tą sertifikatą, remdamasi kažkokiais tai tyrimais, turėtų jausti atsakomybę už tai, kad e, tas tipas yra patvirtintas, o informacija rodo, kad e, yra truputį ne taip. Jūs esate vienintelė institucija, kuri gali tą sertifikatą atimti. Taigi jūs turėtumėte palaikyti ryšį ir su KBA, ir su gamintojais, bet man atrodo, kad jūsų vaidmuo čia yra gerokai per daug pasivus. jau tiek daug apie tai yra kalbėta, daug informacijos ir spaudoje ir visur paskelbta, nejaugi jūs neturite jokių svertų, kurie galėtų paspartinti tą procedūrą? Ar tai nėra jūsų darbas? Ne, iš tikrųjų tai nėra mūsų studijų ir mūsų tyrimų dalis. Ar mums reikia imtis kažkokių veiksmų, ar reikia veikti, Na, vis dėlto aš manau, kad pirmiausia, tą turi padaryti institucija, kuri tyria emisiją ir tada jau to imsis atitinkamos institucijos, kurios turėtų nustatyti nelegalų išderinimo įrangos naudojimą. Ir mes kažkokių formalių veiksmų negalime imtis kol kas. Aš tą jau sakiau. mes negalime tirti, ar tai yra išderinimo įranga, ar nėra išderinimo įranga. Ta turi atlikti kitos institucijos atsakingos už tai. Mes tik tai parengėme gairias, kaip tai padaryti ir reikia, aišku, suderinti taisyklės tarp įvairių institucijų Europos Sąjungoje ir dabar negalim susitelkti tik tai į vieną kažkokią tai problemą. Reikia nežiūrėti tik į vieną instituciją. Volkswagen atveju situacija buvo daug iškesnė. Ponas Dejang. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju RDB, kad atvyko šiandieną pas mus. Kalbant apie Opelio modelių tvirtin, tipų tvirtinimą, kodėl tą daro jūsų tarnyba? Uh, čia klausimas, kurį reiktų užduoti Opeliui, ne man. Ne, bet jūs, įsivaizduoju, irgi užsimate marketingu ir norite pritraukti tokius klientus. Gal galėtumėte patikslinti klausimą, nes nežinau, ar, ar supratau kontekstą. Na, čia klausimas susijęs daugiausia su RD Dubelvei finansavimu jūsų testavimo departamentu. Mūsų institucija yra finansuojama lygiai taip pat, kaip yra ir su kitomis tipo tvirtinančiomis institucijomis ES. E, teikiamos paslaugos už jas yra mokama. Ir tai turi padengti kaštus. Ir mūsų tarnyboje irgi vyksta viskas lygiai taip pat. Ponas Dejong. Taigi jūs, jums gamintojai sumoka mokestį už paslaugas, bet, na, taip, biudžeto prasme nėra taip jau lengva pasirinkti atitinkamą tarnybą, bet kita vertus mes atliekame ir socialinę veiklą. Mes ne tik patvirtiname tipą, bet atlik, atliekame ir kitą veiklą. Ir Aš įsivaizduoju, kad iš mano pristatymo jūs tai supratote. Taigi mes vaidiname tą vaidmenį visame procese, tobuliname taisyklės, reglamentus automobilių pramonėje. Ponas Dejong. Ne, aš tiesiog norėjau grįžti prie biudžeto klausimų, nes ketvirtadalis jūsų pajamų yra gaunama iš testavimo įrangos naudojimo. Ar tai yra unikalu Europoje? Ir aš įsivaizduoju, kad tos pajamos yra labai sveikintinos, nors yra komer nėra komercinio pobūdžio, bet labai neblogos pajamos. Aš manau, kad jūs turite direktoriaus paklausti šio klausimo. Aš esu tik tai ekspertas atsakingas už emisijų teisės aktus ir aš manau, kad čia tiesiog galima būtų pasakyti, kad vykdydami šią veiklą mes mūsų tarnyboje kaip irgi siūlome paslaugą. Ir turime ir darbuotojų, ir ekspertinių žinių sukaupę. Viską daroma pagal patvirtintas procedūras. Turime 25 darbuotojus, tai yra nedidelė dalis visų 1400 darbuotojų, kuriems mokame atlyginimą ir tai irgi svarbi, svarbus informacijos šaltinis apie visą tipo tvirtinimo ir testavimo E, procedūrą ir aišku, mes irgi galime daug ko pasimokyti ir patobulinti teisės aktus. Panas Dėjong, tai mes tuomet kalbame apie vieną iš nedaugelio tipo tvirtinamo institucijų, kurios atlieka savo testus. Ir jeigu mes užduodame klausimą apie išdenimo įrangą ir emisijas laboratorijose ir keliuose, panašu, kad nelabai ko čia ir pasiekėme. Kas vyksta kitur, ar esate nepriklausomi nuo KBA nes peršasi išvada, kad e, testuojant institucija pati nebuvo jau tokia ir svarbi visame šiame procese. Tiesiog įgyvendino tai, kas buvo numatyta teisės aktuose. Čia gal net nebuvo klausimas, o daugiau pareiškimas, bet jeigu mes kalbame apie teisės aktų uh, gerinimą, tobulinimą. Tai jeigu grįžtumėme 2010 metus, tuomet mes rengėme teisės aktus dėl testavimo realiomis vairavimo sąlygomis procedūrų ir viskas priklausė nuo rezultatų, kurie buvo gauti testų metu, kuriuos mes atlikome gamintojų užsakymų. Ir tie testai mums yra labai svarbus mūsų darbe mes kiek įmanoma prisidėti prie to, kad teisės aktai būtų tobulesni ir geresni. Ponas Dejong, jūs minėjote TNO, jūs atliekate savo testus, turite savo įrangą ir sakėte, kad tai nėra komercinė veikla. Ta darote dėl socialinių priežasčių ir niekas per ilgą laiką RDV agentūroje nepamanė, kad reiktų pasigilinti į tuos dalykus. Ne, turiu pasakyti, kad mes su TNO dirbame labai uh, artimai, per daugelį metų tą darome ir tiek, kiek aš dirbu šioje tarptautinėje plotmėje, mes visada bandėme, bandome gerinti teisės aktus ir aš žinau, kad TNO irgi pasidalino savo turimą informaciją su Niderlandų parlamentu. Taigi, net ir nekyla klausimas, ar reiktų ar nereiktų teikti informaciją apie išdenimo įrangą. Mes tiesiog e, kūrėme testavimo realiomis vairavimo sąlygomis procedūros nuostatas. Ir aišku, tam ir skiriame visą savo dėmesį pastaruoju metu. Ponas Eckhout. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ponui Reinders už tai, kad patikė šį atsakymą. Norėčiau grįžti prie to klausimo, kurį uždaviau jums anksčiau. Kas yra atsakingas už tai, už 5, 5 straipsnio pirmos dalies oro kokybės reglamento įgyvendinimą, kur kalbama apie įprastinį naudojimą. Antrame straipsnėje, kalb, antroje dalyje kalbama apie tai, kad negalima naudoti išdenimo įrangos. Man įdomu, kas už tai atsakingas. Ačiū, tai yra vienas, vienas straipsnio dalis yra ir penktas straipsnio trečia dalis. Bet aš norėčiau paklausti, kas yra atsakingas už penktas straipsnio dalis A ir B dalies įgyvendinimą. 715 reglamentas 2007 metų, ten yra numatyti baziniai reikalavimai, kurie turi būti tenkinami, esant įprastinėms e, eksploatavimo sąlygoms. Kalbant apie emisijas, ne, ne, ne, aš klausiu, kas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi tų straipsnio nuostatų, penkto straipsnio nuostatų. Tos institucijos, kurios tvirtina tipą remiantis įgyvendinimo teisės aktais. Jos yra atsakingos už tai. Už tai, kad automobilis atitiktų numatytus kriterijus. Tai reiškia RDD. Jeigu mūsų institucija atlieka testus įgyvendindama gyvenimo teisės aktus, gyven, to, tų teisės aktų reikalavimus, žiūrime, ar atitinka tai testų rezultatus. O kas tikrina tą atitikti, kas tikrina, ar jūs atitinkate reikalavimus? E, na, tai yra tie testai, kurie buvo atliekami ir techninės srities darbuotojai gali paliudyti tai. E, tai yra labai sudėtinga sistema, testavimo sistema. Ir čia nėra vien tik tai pirmo tipo laboratorijos atliekamas testas yra ir karšto variklio, ir šalto variklio testas. TNO testas nėra atliekamas. Taip, čia yra vienas testas, kuris yra aprašytas, kuris turi būti reprezentacinis. Bendrai nustatant įprasnės eksploatavimo sąlygas. Ar jūs manote, kad automobiliai dabar 7-8 kartus išmeta daugiau nei nustatyta laboratorijose. Ar jie atitinka reikalavimus? Tai automobiliai, kurie dabar yra testuojami? Ne, ne, ne, tie, kurie buvo testuojami 2007 metais. Tuomet e, nebuvo jokių reikalavimų dėl e, vairavimo realiomis sąlygomis. Ne, aš klausiu, ar jie atitinka įprastinio eksploatavimo sąlygų, įprastinio, įprastinio vairavimo sąlygas nes 2010 metais buvo akivaizdu, kad emisijos buvo virš, emisijų vertės buvo viršimos, jūs esate ta institucija, kuri tvirtinate tipus, ar jūs laikėtės penktojo straipsnio nuostatų, tai yra juk įstatymas, tai yra bendro pobūdžio reikalavimai. Jūs e, teigiate, kad, pavyzdžiui, automobilis yra saugus, bet e, viskas priklauso nuo naudojimo kriterijų. Tai kokius kriterijus jūs naudojate? Mes vertinome, mes viską darėme pagal suderintus, harmonizuotus reikalavimus tai yra laboratorijos atliekami testai. Taip, tai jau seniai viskas buvo žinoma apie tai, laboratoriniai testai, NADC e testai, bet nebuvo vis tiek tenkinamos penktos straipsnio nuostatos dėl įprastinių vairavimo sąlygų, įprastinio naudojimo. Euro 5, euro 6 standartų reikalavimai irgi numatyti tame reglamente mes jų laikėmės. įstatymė pasakyta, kad jūs, kad galima atlikti NEDC testus laboratorijose, tai yra 2008 metų reglamentas ir būtent jo pagrindu tipą tvirtinanti institucija tą ir darė. Tai yra įgyvendinimas, tai reiškia, kad viskas tinka. Ne, jokių būdų. Ne, mes tiesiog testuojame automobilio prototipą ir konstatuojame, kad tas prototipas atitinka teisinius reikalavimus, o tada jau yra atitikties, kokybės atitikties reikalavimai ir kiti atitikties reikalavimai. Ir tada gamintojas privalo užtikrinti, kad tų reikalavimų laikomasi, kai jau automobilis patenka į gamybos ciklą. Tai kaip jūs patikrinate, ar gamintojas tą padarė, pažiūrėjau, Opel Zephyra? O Opel Zafira ne mūsų institucija tvirtino to automobilio tipą. Na taip, bet jūs esate atsakingas už visų tipų tvirtinimą, nes gaunate komponentus iš įvairių institucijų. Ne jūs asmeniškai, bet jūsų tarnyba. Jums tenka pagrindinė atsakomybė už visus Opel Zephyra tipo tvirtinimus. Tai reiškia, kad jūs esate atsakingas už tai, jūsų institucija yra atsakinga už tai, kad E, kokybės patikrinimai būtų atliekami tinkamai, kaip jūs patikinote, kad gamyba buvo e, atlikta, e, vykdoma laikantis reikalavimų. Taip, eksploatuojamo automobilio atitikties tikrinimas buvo atliekamas. KBA tą darė, nes jie tvirtino tos dalies tipą. Ačiū, ponė Evi. Grazie, uh, thank you, chair. I will speak in Italian. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu itališkai. Aš norėčiau užduoti šitokį klausimą. 2011 metais prasidėjo diskusijos dėl a, būtent atitinkamo testavimo procedūros. Ir 2015 metų yra reglamentų, 2007 metų, taigi jau prieš 8 metus jau gamintojai žinojo, kokių ribinių verčių jie turės laikytis 2014 metais, pavyzdžiui, euro 6 automobiliams. Ar jūs nemanote, kad iš tiesų reikėtų e, e, sukurti vyresnius e, papildomus perinamus laikotarpius būtent tiems automobiliams, kurie dabar naudojami? Kad būtent tie automobiliai, kurie dabar naudojami, kaip tik tai galės būti ir naudojami nepažeidami atitikties reikalavimų. Ačiū už klausimą. E, transporto prie, priemonės, kuris buvo patikrintas naudojant e, Euro 6 standartus, tai būtent turėjo atitikti tos reikalavimus, kurie, kurie buvo nustatyti pagal šį standartą. Ir tam buvo naudojamas ACDC e, testavimas. Tam jis buvo reikalingas pirmiausia nu, užtikrinant tipo patvirtinimą. Tai yra iš esmės visas spektras šio patvirtinimo iš šios atitikties, e, kuris negali būti reglamentojamas įstatymu. Ir pirmasis tokio reglamentavimo paketas e, dabar kaip tik tai įgyvendinamas. Jisai dar tik nėra iki galo įgyvendintas. Tačiau e, atitikties kriterijai būtent 2.1, 2.1 punkto dar nėra pasiekti, būtent pagal euro 6 reikalavimus. Tokia situacija. Ačiū. Kitas klausimas. Aš gavau ne tą atsakymą, kurio tikėjausi. Remiantis jūsų patirtimi, ar jūs e, nemanote, kad ateityje RDI testavimo procedūros, tai nešia, tai būtent e, PEMS technologijos, turėtų būti pritaikytos pritaikytos, tiksliau galėtų būti pritaikymas ar modifikuotas gamintojų, kad jie galėtų pristaikyti ateities reikalavimams. Ar galima įsivaizduoti, kad automobilių gamintojai ne tik tai laboratorijoje gali įtakoti testų rezultatus, bet ir atliekamus tuos testus e, atinkamomis priemonėmis, tuos kilnojimus priemonėmis? Ačiū už klausimą. Niderlanduose tobulėjant RTI technologijoms mes atkreipiame labai didelį dėmesį į šį klausimą. E, čia yra daug e, veiksnių su tuo susijusiu. Tai pirmiausia, informacija iš e, valdymo sistemos susijusios su transporto priemonė atinkami duomenys. Ir mes iš tikrųjų norėjome užtikrinti, kad, me, kad, kad iš tiesų kad sukčiavimas pateikiant uh, e, duomenys iš tiesų uh, jo galima išvengti. Ir mes e, diskusijose kėlėm šį klausimą. Žinoma, mes negalime šimtų procentų užtikrinti, kad sukčiavime nebus. Bet mes galime nustatyti atitinkamus kriterijus. Jie jau yra nustatyti atitinkamas testavimuose procedūrose, kad galėtume gauti gerus rezultatus. Ačiū už atsakymą. Ir paskutinis klausimas, trumpas. Ar nemanote, kad būtų naudinga leidimus išduodančioms institucijoms turėti vidaus technikos tarnybą ar vidaus e, technikos ekspertų tarnybą, e, kuri būtent e, tikrintų naujus modelius ir jų atitikti, užuot pasitelkus išorės ekspertus. Ačiū. Jeigu teisingai supratau, RTI testai tai yra a, iš esmės a, tipo patvirtinimui reikalingi testai. Ir kaip aš jau nus, nurodžiau savo pristatymoje kalboje, pirmasis paketas tai reiškia, kad, kad nepriklausomos institucijos gali dalyvauti šiuose testuose. Tai taip pat gali teikti duomenys. Tai būtent pagal tos duomenys sprendžiama, ar atitiktis išlaikoma ar ne. Ir tai, tai yra demonstracinis testas. Kai yra 25 e, laipsniai laukia. Jūs tada matote, kaipgi, kaipgi e, veikia tas automobilis. Taigi, tokiu atveju mes atliekame e, testą ir tai, tie tai, testai tai yra vienas iš svarbesnių elementų nustatant kitus kriterijus bendrajam testui. Ir jeigu transporto priemonė atitinka visus kriterijus, ir būtent ar tai tie testai, tai yra mūsų stiprybė, panašu čia. Ačiū, panė pirmininkė. Kadangi aš irgi nemoku olandiškai kalbėti, tai aš kalbėsiu vokiškai. Ačiū. Andrisai, kad, atė, kad atvykote į, iš Olandijos ir leidžiatės klausinėjimas vokiečio. E, aš e, norėčiau užduoti klausimą, kurį uždariau jūsų kolegams vakar ir šiandien, taip pat techninį klausimą. Čia pirmiausia e, kalba eina apie komponentų apsaugą. Norėčiau pakartoti vieną konkretų klausimą. Ir aš norėčiau sužinoti, ar jūsų nuomonė iš tikrųjų gali būti tokios išderinančios e, e, įrangos e, siekiant apsaugoti komponentus, kaip tiesiog ir bent tiesiogiai suformuoluota yra reglamente. Tai būtent kaip bent jau interpretuoja šitą komponentų apsaugą patys gamintojai. Dank u wel voor die uh, vraag. Ačiū už klausimą. Kalbant apie gamintojus, jie yra, jie tiksliau turi atinkamą atsakomybę užtikrinti, kad įranga, kurią jie įrengia, būtent siekiant sumažinti emisijas, veiktų teisi, tinkamai ir teisingai. Jeigu sakykime, kokie nors komponentai tai gali būti išjungiami tos įrangos. Nes reikia apsaugoti variklį. Tai turi būti techniškai žinoma įmanoma. Tačiau e, bendra sistema turėtų išlikti. Taip, tokia funkcija tos emisijų mažinimo technologijos turėtų išlikti. Todėl vidutinis e, emisijų kiekis turėtų būti išlikti toks, koks yra nusatytas tam tikrose ribose jisai turėtų būti tam, per tam tikrą laiko langą, būti neviršyti nustatytų ribų. Žinoma, yra tam tikrų padidėjimo emisijų ir sumažėjimų, kurie viršyje ribas, bet e, vidutinis lygis emisijų turi išlikti būtent e, toks, kaip nustatyta atitinkamą standartą. Galima, žinoma, išjungti a, a, e, tos, e, e, sakykime, įrangos komponentus, kai kurios elementus, kad būtų apsaugotas variklis, tačiau bendra sistema vis tiek turi veikti. Aš suprantu, taip, ką Jūs pasakėte, kad mes per pasarus mėnesius, kaip supratome, gamintojai iš esmės šitą komponentų apsaugą elgesi būtent atsižvelgdami, pavyzdžiui, oro temperatūrą ir kitus ap, aplinkos veiksnius. E, tai būtent kaip ir mes paprastai vartotojai tai darytumėm. Tačiau ar tai tikrai atitinka realybę? Ar iš tiesų tai tinkamai interpretuojama šita komponento apsauga, ar aš teisingai supratau? Ačiū. Taigi, atsakydamas į klausimą, tai būtent ar išjungimas tam tikro komponento, kuris yra atsakingas, tai būtent, kuris yra technologijos dalis atsakingos už emisijų mažinimą, nuklauso, nu, priklauso nuo kai kurių veiksnių. Nuo ypatinkamų išorės veiksnių. Ir čia yra a, tiesiog a, momentinis sprendimas, tai, tai nėra tokio bendro sprendimo. Labai svarbu pažvelgti į, į priežastis, kodėlgi tas komponentas išjungiamas yra, tos technologijos. Ar tai yra priimtina? Tai yra klausimas, kurį galima, žinoma, iškelti. Tačiau tam reikia atinkamos, e, atinkamos ekspertų nuomonės. Galima tiesiog užduoti klausimą gamintojams. Bet labai sudėtinga atsakyti šį klausimą, kaip ištirti, ar tikrai tas komponentas tinkamai išjungiamas, ar, ar būtina jį išjungti, siekiant apsaugoti kitus variklio komponentus, pavyzdžiui. Reikia pažinoti į visus argumentus ir techninės pusės. Siekiant išsaugoti, sakykime, komponentus. Ačiū už atsakymą. Dar e, užduosiu uh, klausimą iš kitos ryties. Jūs uh, taip pat prižiūrite rinką, jūs testuojate automobilius, kurie rinkoje. Taip pat, kurie yra būtent uh, patvirtinto tipo, tačiau atrankiniu būdu jūs juos testuojate. Ir kiek šitų automobilių per metus vidutiniškai jūs patikrinate? Ir uh, Ar padidėjo, išaugo šitų patikrų skaičius būtent po pastarųjų metų skandalo po Dieselgate? Ačiū. Iš tikrųjų reikia skirti du, du skirtingus priežiūros tipus. Jeigu jūs kalbate apie priežiūrą, kurią atlieka institucijos, kurios būtent ir užtikrinta, užtikrina tipo patvirtinimą, tai būtent tokias institucijos jos yra įpareigotos kontroliuoti būtent į gamybos ateitį, jos turi tikrinti ir patį gamintoją. Pažiūrėti, ar gamintojas tikrai laikosi atitinkamų standartų. Tai būtent e, e, atitikties taisyklėms tikrinimas kitaip mes negalime atlikti testavimo. Ir taip pat automobiliai, kurie yra naudojami, irgi yra testuojami, kurie tai nuvažiavo jau šimtą e, tūkstančių kilometrų ar daugiau, jie, jie turi tik tam tikrus kriterijus. Ir tai yra tipo patvirtinimo proceso dalis. Jau kal, kalbate apie rinkos priežiūrą. Tai yra visiškai skirtingas dalykas. Ir mes tai vadinant RDV, mes netliekame e, rinkos tyrimų. Mes tiesiog e, stebime automobilius e, Niderlandų rinkoje. Jie, tie automobiliai tikrinami TNO. Tai yra at, daromas atitinkamas testavimas, siekiant patikrinti automobilio funkcionalumą, būtent kiek išmetama emisijų, nesvarbu čia dizelinis ar e, benzininis automobilis. Tai būtent čia e, yra reali situacija tikrinama. Tai būtent e, tikrinami tam tikri modeliai, nustatoma oro, tikrinama oro kokybė. Tai yra daug tyrimų. Taigi būtent tai daro kita institucija, kuri atsakinga už rinkos priežiūrą tai, tai būtent aplinkosaugos infrastruktūros ministerija. Jį gali užsakyti rinkos priežiūrą, būtent siekdama patikrinti transporto ir kelių situaciją. Na, iš esmės tai, tai yra jau ministerijos vidmo. Pone Palučiai. Aš turiu du visiškai paprastus ir trumpus klausimus. Galbūt taip mums pavyks šiek tiek laimėti laiko. Italų sertifikavimo agentūra vakar atkreipė dėmesį į tai, kad automobiliai, kurie neregistruojami Italijoje, gali būti bandomi patvirtinti arba priregistruoti kitose šalyse. Ar jūs esate su tokia praktika susidūrę? Uh, Tikrai nežinau, labai atsiprašau. Ačiū. Už šį neatsakymą kitas klausimas. Greičiau pastebėjimas negu atsakymas, negu klausimas, atsiprašau. Jūsų institucija yra trečia pagal dydį Europoje, jeigu skaičiuojame pagal tipų patvirtinimą, kuriuos jūs išduodate. Uh, Kaip čia išeina? Jūs negaminat automobilių, o esate tokie sėkmingi jų sertifikuotojai. RDV yra tiesiog patikimas partneris. Štai ir atsakymas. Mes atliekame savo darbą efektyviai, kompetentingai, turime įgūdžių, Tai yra pagrindiniai mūsų sėkmės laidai. Na, aš aišku nenoriu dabar čia girtis, bet man rodos, kad mes e, pakankamai gerai dirbame ir esame tokia organizacija, kuri dirba greitai, efektyviai ir būtent remdamiesi greitumu, efektyvumu suteikia tipo patvirtinimo sertifikatus tai gamintojams patinka ir jie teikia mums prašymus pateikti tipo patvirtinimus. Ačiū. Pone Ajala Sender. Dėkoju. Na ir aš norėjau paklausyti panašaus dalyko, kaip kolega Palučiai. 13-14 metais nebuvo tokių atvejų, bet 15 metais jūs patvirtinote Tesla automobilį arba tipą. Na, gal galėtumėt pakomentuoti tai plačiau. Kitas klausimas dėl tos ataskaitos, kuri bus pateikta mėnesio pabaigoje. Kaip jūs pasidalinate darbą tarp ADAC, tai yra techninės apžiūros centras, ir RDV, kaip, kas už ką moka, kaip struktūruojama jūsų darbas, kas finansuojama iš ES biudžeto, kas finansuojama nepriklausom, iš nepriklausomų šaltinių. E, na, kokių čia yra, kokie čia yra tie santykiai. Ir tikriausiai, kad vis, ta valstybinė įstaiga dirba kitaip negu privatus e, testuotojas. Na, taigi Pakomentuokite šią situaciją. Na, nežinau, ar galėsiu atsakyti į jūsų klausimą. Na, tas klausimas pakankamai sudėtingas. Taip, dėl Teslos, taip. Tikra tiesa. Mes pateikėme tipo tvirtinimo sertifikatą. Emisijų nėra. Ir tą tipo tvirtinimą mes tikrai esame testai pateikę, esame išdavę. Tai tiesa. Bet tai nebuvo vienintelis klausimas. Nagi, dar kartą pasakykite finansiškai, kas, be, kaip atrodo bendradarbiavimas su bendruoju Europos tyrimų centru, uh, ir jūsų organizacija. Jūs sakėte, kad kažkuriuose klausimuose bendradarbiaujate ir bendradarbiavote rengiant tą pranešimą, kuris turėtų netrukus būti pateiktas jūsų parlamentui ir mums taip pat vėliau. Taigi papasakokite, kaip finansiškai buvo padalintas tas darbas, kas už ką mokėjo, kas ką darė. Už tuos testus, kuriuos mes atliekame, uh, Mes mokame iš savo lėšų ir turime savo išteklių jiems. Taigi mes finansuojame juos patys iš savo sąskaitų. Na, tiesą sakant, aš čia nesu ekspertas ir gal kas nors norėtų papildyti. Gal mano kolega, aš tai galėtų atsakyti Jums į šį klausimą. Na, Jūs sakėte, kad centras Jums pateikė daug informacijos ir šiaip daug visko suteikė, tai dėl to aš ir klausiu. Kaip Jūs bendradarbiavote? Ar galėtumėte konkrečiau pasakyti? JRC yra mokslo institucija, jungtinis tyrimų centras, kuris, kuris dirba Europos komisijai ir, ir padeda jai. Na, padeda jai rengiant tą RDA testavimo realiamis sąlygomis procedūrą pateikė, pateikė modelius naujiems nešiojamiems matavimo įrenginiams ir panašiai. Te, žodžiu, teikia įvairiausią techninę pagalbą susijusią su testavimo realiomis sąlygomis. Mes bendradarbiaujame su TNO, kuris pavaldus infrastruktūros ir aplinkosaugos ministerijai. Ir aš e, tikrai labai džiaugiuosi, kad galėjome pasinaudoti labai e, e, dideliais ištekliais, kuriuos TNO turi šioje situacijoje. Ačiū pirmininkė jūs atsakydamas raštu į pirmą klausimą pasakėte, kad nėra jokios, jokio apsikeitimo informacija tarp techninių tarnybų Europoje. Tačiau kolega apie Italiją ką tik pasakė, kad jeigu Italijoje koks nors, e, koks nors automobilis yra neregistruojamas, tai tuomet informuojamos kitų šalių atitinkamos institucijos. Ar jūs tikrai niekaip nebendradarbiaujate su kitomis šalimis? Ačiū techninių tarnybų teikiama informacija, techninės apžiūros centrų informacija iš esmės nėra e, teikiama. Bet kai kalbam apie tipo patvirtinimą, tada taip. Jeigu techninė informacija, kurią turi techninės apžiūros centras, yra tokia, kad, reiš, kad jį reiškia, kad E, automobilis nepraeis tipo testavimo procedūros, tai ta informacija yra reikšminga ir ji gali būti teikiama kitoms institucijoms. Taigi tokiu būdu ta informacija gali patekti į tipo patvirtinimo instituciją. Ačiū Jums už atsakymą. Dabar, pagal dabartinę tipo tvirtinimo procedūrą, nuolat kyla klausimas dėl finansinio nepriklausomumo. Buvo minimas Amerikos pavyzdys, kad e, finansavimas iš valstybės lėšų būtų geresnis, geresnė sistema. Kolegos jau uždavė panašius klausimus. E, sakykime, kai E, už testavimą yra numatytas tam tikras procentas e, nuo pardavimų ir panašiai. Taigi palyginkime amerikietišką ir europietišką sistemas. Ar nemanote, kad amerikietiška sistema yra geresnė? Kągi na, labai sunku vertinti sistemų efektyvumą. Kiekviena sistema turi savo privalumų ir savo trūkumų. Kas būdinga Europos sistemai, atsižvelgiant į tai, kaip dabar ji yra keičiama, ji yra gana efektyvi prižiūrint automobilius. Naujoji sistema grįsta bendradarbiavimu tarp valstybių narių, tarp atitinkamų tipo patvirtinimo institucijų, yra daug labai komunikacijos elementų naujoje sistemoje, jie jau yra ir priimti, ir gyvendinami. Europos komisija teikia gairias, kaip valstybių narių atitinkamos institucijos turi keistis informaciją ir taryba taip pat yra svars, ir taryboje svarstoma, kaip turėtų būti akredituojamos testavimo institucijos, techninės apžiūros centrai ir panašiai. Taigi mes dabar tobulėme savo sistemą, o štai amerikietiška sistema turi kitų privalumų. Automobilis gali būti jau jau paleistas, jau važinėti keliais ir tada tik tai gali nu, būti nustatoma, kad kažkas yra mm, negerai. Ir tai tada sukelia tam tikrą grandinę atitinkamų veiksmų. Ir žinoma, tai yra didelė rizika gamintojui, nes jis tada gali sulaukti didžiulių baudų, jeigu automobilis jau yra paleistas. Dėkoju už atsakymą. Paskutinis klausimas, techninio pobūdžio klausimas, kurį uždavė ir kolega iš Prancūzijos. Uh, Mes kalbam apie mobilių matavimo sistemų tikslumą. Jūs kolega iš Prancūzijos sakė, kad mes artėjame prie šimtaprocentinio tikslumo, tačiau dabar dar esame pasiekę pa, tik tai tokį lygį, kad paklaida gali būti iki 20 procentų. Ar galite patvirtinti? Mobilios testavimo sistemos arba vadinamosios PEMS yra sukurtos tam tikriems komponentams nustatyti, smulkiams dalelėms matuoti, taip pat ir azoto išmetalams matuoti. Ir žinoma, paklaida, jeigu laboratorijoje atliekami testai, yra mažiau negu 2 procentai, o čia, mm, yra, čia ta paklaida yra didesnė. Bet, na, nemanau, kad tas e, netikslumas, ta paklaida yra tikrai tokia didelė, kad galėtų sukelti kažkokius tai sisteminius trūkumus. Kai kuriems parametrams ta paklaida siekia dar mažesnį skaičių, tik 0,5 procentų. Taigi tai nėra problematiška. Paskutinis klausimas. Kam užduotumėt? Kaip, kaip su mokesčiais yra, paaiškinkite šitą klausimą. Uh, niet duidelijk eh, een, een, een, een, een, een richting, maar. Uh... Eh, Na, man atrodo, aš pasisakyčiau už plačias bendras operacijas, kurias atliktų vairios institucijos pirmininkė, kažkas minėjo Opel Zafyrą. Tereza Griffin dabar. Ačiū, pirmininkė. Tampa akivaizdu, kad tai, kad trūksta koordinavimo ar harmonizavimo dėl to, kaip atliekamas tipo patvirtinimas Europoje, iš dalies ir sukūrė tokią situaciją, kurioje dabar atsidūrėme kai tipo tvirtinančios institucijos teisės aktus interpretuoja skirtingai ir numato tam tikras išlygas dėl išderinimo įrangos naudojimo. Pavieniais atvejais jūs taip pat tai šiek tiek komentavote, tačiau savo atsakymę į 12 klausimą jūs pripažįstate, kad emisijų kontrolės sistemų išjungimas po 22 minučių variklio veikimo yra draudžiama išderinimo įranga. Jūsų kolegos iš Italijos dėja ne, ne, išvelgė jokių įtarimų ir neištyrė tos situacijos ir nepratesi standartinio testo trukmės, kad išsiaiškintų, ar tie kaltinimai gali būti patvirtinami ar atmetami. Gal galėtumėte tai pakomentuoti ir galbūt taip pat galėtumėte paaiškinti, kaip skiriasi tų dviejų Europos tipą tvirtinančių institucijų požiūris į tą patį procesą. Ačiū. Dank u wel. Dėkoju. tas požiūris į kriterijus ir kas yra išdenimo įranga automobilyje, o kas ne. Ta aišku reikės padaryti bendrai visoje Europoje harmonizuotai ir dėl, dėl to reikalingos komisijos gairės. Bet prieš tai dar, kol nesame gavę tų gairių, turime vis tiek skirtingas, taip pat patvirtinančias institucijas ir jos turi irgi prisidėti prie to, kad būtų parengtos bendros visiems tinkančios Europoje gairės. Ir aš šiandien kalbu apie vieną specifinę metodiką. Aš kalbu apie, pavyzdžiui, tam tikrų emisijų sistemų išsijungimą po 20 variklio veikimo minučių tai yra laboratorijoje atliekamo testo trukmė. Tai aš nemanau, kad tas yra būtina vien tam, kad būtų apsaugomas variklis. Ir tai būtent reiks aptarti su gamintojais, būtent kodėl tas būtina, kodėl būtina išjungti tą sistemą. Ir ar tai tikrai susijęs su tom dalelėm, kurios nusėda. Uh, ir ar tai yra išimtis dėl tos išdenimo įrangos panaudojimo. Listina išimtis. Dabar tipo, tipo tvirtinančios institucijos turi savo nuomonę, tačiau esmė yra ta, kad Europos mastu mes bandome susitarti dėl bendros pozicijos. Ir geriausia, tą būtų galima padaryti turint gairias kurios būtų bendrai pritaikomos visoms techninės apžiūros tarnyboms ir taip pat vienančioms institucijoms. Taigi mums tiesiog reikia suderinti tas taisyklės. Ačiū. Ar jūs mano, manote, kad tie žingsniai reikš, kad valstybėms narėms bus sudėtinga sukčiauti? Na, aš bent jau taip tikiuosi, taip viliuosi ir procesas yra tik įsibėgėjęs. Ir pagal Niderlandų atliktas studijas mes tikrai dar neužbaigėme to proceso, bet mes tikrai ketiname prisidėti prie to proceso, kad jis vyktų sklandžiai ir kad jo pabaigoje turėtumėme pagerintas, atnaujintas gairės. Komisija sakė, kad tos gairės bus parengtos, kad viskas vienod, jos vienodai būtų taikomos visoje Europoje ir kad nereiktų, nebūtų taip, kad viena tipą tvirtinanti institucija leidžia naudoti vieną der, išderinimo įrangą, o kitą ne ir, ir panašiai. Taigi, tos gairės turi būti teisiškai saistančios ir tai būtų tokios bazinės taisyklės, uh, dėl kurių dabar ir vyksta diskusijos. Ir tos taisyklės negali priklausyti nuo individualios techninės apžiūros tarnybos ar tik patvirtinančios institucijos. Ačiū. Dėkoju. Ponas Gebrandi. Norėčiau dar mielai užduoti klausimą. Aš gal pasinaudosiu tuo met pono Randens ilga patirtimi. 2006 metais komisija pareika, e, teigia, kad nauja, reikalinga nauja procedūra, kol galiausiai būtų galima surenkti atitinkamą seminarą. Ir tada galiausiai 2010 dešimtaisiais metais buvo manoma, kad dviejų metų reikės. Bet kodėl tas procesas užtruko beveik dešimt metų? Gal galite tai paaiškinti? Negaliu patikėti, kad taip techniškai tai yra sudėtinga op <clears throat> het laatst uh, meteen terug te komen. Technisch is het wel ingewikkeld. <laughs> ja, maar niet zo dat het tien jaar moet duren. Dat... Taigi, techniškai tai yra sudėtinga, žinoma, bet ne, nereiktų tam dešimties metų tikriausiai. Juk kažkaip būtų įmanoma po metų kažką padaryti. Mes irgi taip tikėjomės. Viskas priklauso nuo to, kokio kokios yra ambicijos, kokie yra siekiai. 2011 metais sausio mėnesį buvo pradėtas realaus vairavimo testavimo realiomis vairavimo sąlygomis procesas. Ir gamintojai, ir techninės apžiūros tarnybos, taip pat vintančios institucijos turėjo atlikti savo darbą. O tai dėl kokių politinių priežasčių buvo sudėtinga tai padaryti ir kodėl tai taip ilgai užtruko? Na žinoma, lengva turėti kažkokią tai viziją, bet tuo metu mes kalbėjome apie įprasnės eksploatavimo sąlygas. Ir mes tai testavome irgi naudodami bendrus harmonizuotus metodus, kurie buvo numatyti tame testavimo cikle ir tai turėjo atspindėti uh, tokio pobūdžio testus ir automobiliai turi buvo, turėjo būti testuojami naudojant tą metodą. Tačiau galiausiai matėme, kad tos vertės netitiko to, kas buvo testuojama. Ir aišku, reikėjo keisti ir mąstymą, ir vairavimo realiomis sąlygomis testavimas, ir, ir buvo tas pasirinktas kelias. Uh, Taip, bet 2011 metai, tai buvo praėję penkeri metai. Tai kodėl komisija tik dabar suprato, kad kažko. Ne, 2011 metų praėjo penkeri metai, tai kodėl tik dabar komisija suprato, kad kažką reikia daryti. Juk ne tik tai gamintojai, bet ir taip patvirtinančios institucijos tą turi daryti. Mes užduodame klausimus gamintojams, kurie, kurių vaidmuo, aišku, irgi yra labai svarbus, bet jūsų, jums norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ar yra kokių kitų interesų, kurie čia yra svarbus, ne tik techniniai aspektai? Ar valstybės narės čia nebandė politikuoti, ar gamintojai nestabdė tų procesų, ar nevilkino tų procesų? Atsakymas. Na, labai sudėtinga būtų čia daryti kažkokį tai, kažkokią tai, daryti kažkokį tai sprendimą. Aš nuo pat pradžių viską stebėjau ir siekiau patobulinimo ir kiek įmanoma. Ir pats vertinimas užtruko dviejus, trejus metus. Tam, kad būtų parengtas konkretus modelis, vairuojant, vairuojant automobilį ke, ke, keliu, naudojant tas nešiojamas sistemas, kad būtų galima įvertinti tas vertes. Pavyzdžiui, 80 mikrogramų kilometrui NOx emisijų. Ir tai buvo toks vertinimas, turint visą diapazoną variantų. Buvo naudojama dešimt tokių, buvo dešimt tokių testų atliktų e, su tomis nešiojomis sistemomis ir matėme, kad yra dideli skirtumai tarp uh, E, lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių. Norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė kolegė Tereza Griffin ir tai, kad labai buvo sudėtinga, sude, sudėtinga yra suderinti įvairias nacionalinės institucijas, e, susitarti dėl tipo tvirtinimo ir kas yra ir kas nėra e, išderinimo įranga. Ar jūs nemanote, kad ta ataskaita, kurią jūs pristatėte savo institucijoms, buvo atlikta laikantis Dimtinio tyrimų centro gairių. Ir reikia priminti, kad Europoje yra automobilių, kurie su tam tikrai išdenimo įranga, kurie ne, nepažydžia reglamento nuostatas. Kitas klausimas e, kalbant apie Europinę instituciją, jos įsteigimą, kuri būtų centralizuota tarnyba, kuri žiūrėtų, kaip viskas yra vyksta ir atliktų arbitražo vaidmenį tam tikrą. Uh, op uw eerste vraag. Uh... Na, ką galiu pasakyti į pirmąjį jūsų, atsakyti į pirmąjį jūsų klausimą. Įvairių testavimo programų patirtis rodo, kad e, reikia diskusijų su komisija tam, kad būtų galima parengti gairias, kurios bus aiškiai pasakyta, kas yra išderinimo įranga ir kas nėra išderinimo įranga. Gali atsitikti taip, kad mums teks atšaukti vieną kitą išduotą tipo patvirtinimą pagal Euro 5 normą sakysime, visi tolesni tipo patvirtinimai bus išduodami tik tai pagal euro 6 normą. Bet ką daryti su tais automobiliais, kurie jau yra patvirtinti, bet dar turės būti parduoti? Reikės į šį klausimą dar, apie šį klausimą dar pagalvoti atidžiau, kad ir ką mes darytume, reikėtų elgtis vieningai, kad nebūtų taip, jog kažkam bus pateiktas patvirtin, patvirtinimas, o kitiems ne. Bet to kriterijai turi būti visiškai aiškus. Turi būti aišku, kad gamintojas įdėgęs kokią nors įrangą turi tą, tam pagrindo, kad ji, tai buvo reikalinga siekiant apsaugoti kažkokias detalės ir panašiai, o ne šiaip savo. Kitas dalykas, dėl priežiūros tarnybos, kuri kontroliuotų tvirtinimo procesus. Kaip tik dabar apie tai daryboje ir diskutuojama. Ar reikia tokios tarnybos ar ne? Ar turi kažkas kontroliuoti tvirtinimus, rinką ir panašiai. Dabar kaip tik vyksta diskusijos. Galbūt tai būtų nepriklausoma agentūra Na, komisijos siūloma agentūra nebūtų nepriklausoma. Na, jinai būtų panašiai tokia pati kaip Europos geležinkelių agentūra. Na taip, ketvirtajame emisijų pakete irgi yra minimas nepriklausomumas. Taigi nuostatos jau yra. Rinkos priežiūra Taip, tai diskutuojama ir parlamente šiuo metu, sako pirmininkė. Ir kai kurie parlamentarai teigia, kad ta institucija, kuri teiks tipo patvirtinimus, turėtų būti visiškai nepriklausoma europinė institucija. Taip. Aš jau pradžioje sakiau, kad nesu tarybos dėrybų didis žinovas ir nenorėčiau kažkokiu iš ankstinių nuostatų dabar perteikti jums, bet man atrodo, kad visi patobulinimai, kuriuos dabar siūlo komisija, yra sveikintini, o komisija įsivaizduoja, na, tam tikrą tokį, kaip ir kokią bendrą tarybą, uh, kuri atliktų tą kontrolę ir ji būtų nepriklausoma, ji tikrintų visas veiklas ir tikrintų visas techninės priežiūros institucijas, kurios e, atlieka tuos testus. Taigi mes, mes tą sveikintume. Ponas Eichhaut, dėkoju. Tai gal galite vis dėlto pasakyti, kaip atrodys tas procesas? ir kaip galima būtų galų gale apibriežti, kas yra ta išderinimo įranga. Sakysim, italai sako, kad viskas yra tvarkoje, mes ne, nerengėme, nedėgėme tokios įrangos, bet duomenys rodo ką kitą. Arba tų duomenų dabar trūksta ir, ir ką dabar daryti, kaip elgtis su tais duomenimis ir faktais. Taip, ponas Reinders ši diskusija dabar vyksta komisijoje, tam yra speciali darbo grupė, kuri tuo ir užsijima. Taigi, išderinimo įranga, vakar iš italų mes girdėjom, kaip ji yra naudojama, kaip ji yra traktuojama. Jeigu italai kažkokių duomenų neturi, tai sako, kad mes tiesiog nelaikome tos įrangos išderinimo įrangą. Na, komisija pagal gairias galėtų įvertinti tokius faktus ir pasakyti, kad štai yra kriterijai, kurių reikėtų laikytis visiems taip pat ir italams. Bet italai vakar tvirtino, ką kita. Jie sakė, kad maždaug 70 procentų visos tos įrangos neturėtų būti laikoma išderinimo įrangai. Tai mes kalbam apie 70 procentų tokių, tokio tipo įrenginių. Ką daryti? Italai ištyrė ir sako, kad ne, pas mus išderinimo įranga yra netaikoma ir viskas. Ką tokiu atveju galėtų daryti institucijos? Atsakymas. Tada turėtų diskutuoti italai su vokiečiais ir paprašyti, kad komisija tarpininkautų tokiuose diskusijose. Bet dėl gairių, kurias parengs komisija ir kurios aš tikiuosi Europoje taps privalomomis, tai pasakysiu tiek, kad na, mes visi tikimės, įsiterpė ponas Eikhautas, kad tos gairės bus privalomos. Ir jau mes nuo jau, jau 20 metų turime teisės aktus, kuriuose yra apibriešta, kas yra išderinimo įranga. Tai vadinasi, kažkas neveikia toje sistemoje, kadangi, kadangi mes vis tiek turime tas problemas. Su sunkvežimiais tos problemos iškilo jau anksčiau, mes tada irgi buvome labai nustebę, kaip dabar čia taip galėjo atsitikti, dabar vėl ta situacija kartojasi. Taigi, kaip, ko galima tikėtis iš ateities šiuo požiūriu? Atsakymas. Na, komisija visus duomenys pirmiausia telkia ir tada atsižvelgdama į juos rengia gairias. Man atrodo, kad pažanga tikrai yra daroma, tačiau kiek dar reikės laukti, sako ponas Eikaut. Na, spaudimas parengti gairias kuo greičiau yra didžiulis. Komisija turi stengtis parengti tas gairias kuo sparčiau. Bet aišku, nepakanka tik pasakyti, kad reikia kažką daryti. Reikia susėsti bendrai prie dėrybų stalo ir dokumentą rengti kartu. Pone Aikal, komis, komisaras sakė, kad iki metų pabaigos dokumentas turėtų būti parengtas ir valstybės narės turėtų laikytis tų gairių. Bet panas Aikaltas sako, tačiau mes nežinom, ką tos valstybės narės tose gairėse parašys ir čia yra skaidrumo trūkumas didžiausia problema. Pirmininkė, ačiū. Kolega, ačiū Jums, kad atėjote, ačiū, kad atsakėte mums į tokią daugybę klausimų. Pusantros dienos diskutavome apie šiuos klausimus ir praktiškai Galima pasakyti, kad klausimų vis dar turim daugiau negu atsakymų. Vis dėlto noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo šio, šiuose posėdžiuose. Komitetui tai buvo sunki savaitė, bet klausimai buvo iš tiesų nepaprastai naudingi, klausimai buvo labai tikslingi ir noriu visiems dalyvausiems padėkoti ir palinkėti darbingos savaitės. Kitas mūsų posėdis vyks kitą pirmadienį. I'm sure they will refer to all the other institutions. <laughs>